Ja, guten Morgen. Labas rytas. Mėly kolegos, noriu pasveikinti susirinkusius į biudžeto kontrolės komiteto posėdį šioje apvalioje salėje, kurioje yra daugiau vietų mūsų gausiai susirinkusiems svečiams. Tai aišku susijęs su to, kad mūsų posėdėje dalyvauja auditorumų vadovas ponas Silva Kaldeira. Noriu jį pasveikinti, bei jo kolegas taip pat, nes visuomet, kuomet audito rūmai pristato biudžeto kontrolės komitetui ir Europos parlamentui, kuris tiesiogiai išrenkamas yra piliečių savo ataskaitą, tai visuomet yra svarbus įvykis. Taip pat e, aš noriu pasveikinti atsakingą komisijos narį Šemetą e, ir pradėsiu mūsų posėdį nuo formaliosios dalies. Darbo tvarkė posėdžio jums buvo išdalinta, ar būtų pageidavimų ar pastabų dėl darbo tvarkės, atrodo, kad jų nėra, tuomet darbo tvarkę patvirtiname. Noriu kreipti dėmesį į tai, kad posėdis yra viešas, transliuojamas internetu tiesiogiai verčiamas posėdis e, į nemažai kalbų, taigi galime užtikrinti tinkamas darbo sąlygas. Taip pat noriu kreipti dėmesį į tyrimą, kurio pavadinimas e, biudžeto gyvendinimo parlamentinė kontrolė. Šio tyrimo išvadas. E, taip pat e, galite su jomis susipažinti, jos yra išdalintos. Ir e, biudžeto vykdymo patvirtinimo metinė procedūra šio tyrimo rezultatos yra nušviečiama platesnėme kontekste. Taigi tiek būtų mano įžanginių pastabų ir dabar norėčiau perėti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra audito rūmų ataskaitos ir norėčiau dabar suteikti žodį audito rūmų pirmininkui. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, pone pirmininkė, komisijos narys šiametą, pone Gairiai, šiandien man didelė garbė jūsų komitetui pristatyti e, audito rūmų metinė ataskaita dėl 2011 metų finansinių metų. E, pradėsiu nuo pagrindinių išvadų. 2011 metų e, sąskaitos e, atspindi operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Tačiau išmokose matome 3,9 procentų klaidos lygį. Klaidų apskaičiuotas lygis panašus į 2010 metų, kai jis buvo 3,7 procentai. Tie rezultatai nuosekliai atitinka ankstesnių metų rezultatus. Taigi, tarsi nėra jokių surprizų. Tačiau dabar, kai viešiems finansams e, jaučiamas didelis spaudimas, e, yra būtinybė tikslingiau ir veiksmingiau leisti esamą biudžetą. Labai svarbu užtikrinti, kad Europos e, pinigai e, būtų leidžiami tikslingai. Ir labai blogai, jeigu to nepasiekiama. E, ataskaitoje yra keletas pavyzdžių, vienas, vienas iš jų iš žemės ūkės ryties mokslo pro, projektų išlaidos, tam tikros įrangos pirkimo atveju ir e, netinkamas procedūrų naudojimas užtikrinant geriausią kokybės ir kainos santyki. Tokių pastabų galima padaryti dėl įvairiausių skirtingų schemų Todėl galima daryti išvadą, kad iš visų ištirtų sistemų tik dalis buvo veiksmingos. Kitaip sakant, nepanaudotas visas potencialas, kuris leistų užkirsti kelią, atrasti ar ištaisyti klaidas. Darėme išvadas, kad tik tai dviejose e, politikos grupėse nebuvo e, reikšmingų klaidų per aptariamai laikotarpį. Tos dvi e, sferos buvo išorės santykiai, e, parama ir plėtra ir administracinės išlaidos ir kitos išlaidos. Kitos penkios grupės pasižymėjo reikšmingomis klaidomis. Ypatingai kaimo plėtra ir regioninė politika. E, kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir Sveikatos rytyje reikšmingų klaidų lygis buvo 7,7 procentai. O regioninės politikos, energetikos ir transportos rytyje klaidų lygis taip pat aukštas - 6 procentai. Ir būtent šitose srityse audito rūmai nustatė, kad valstybės narės nedaro savo darbo taip, kaip jį turėtų atlikti. Nacionalinės įstaigos turi kreipti daugiau dėmesį, dėmesio į ES pinigų valdymą ir kontrolę. Nes būtent nacionalinės įstaigos yra ta pirmoji gynybos linija, kuri turi užtikrinti ES finansinių interesų apsaugą. Mes uh, aptikome, pavyzdžiui, kad apie 60 procentų e, regioninės politikos finansinių operacijų, kur aptikta klaidų, galėjo būti valstybių narių ištaisytos, nes jie turėjo pakankamai informacijos tai padaryti. Taip pat nustatėme, kad e, patikrinimai vietose ne visada buvo tinkamai atliekami. Aš paminėjau keletą ankstesnių pavyzdžių, kur e, labai aiškiai matome, kad klaidos nebuvo ištaisytos, nepaisant to, kad mokėjimo agentūra atliko inspekciją vietoje. Taigi yra didelis potencialas klaidoms sumažinti. ES negali leisti savo ir laukti. Yra galimybė ir būtinybė veikti dabar. Valstybės narės turi sutarti dėl geresnių taisyklių ir paskui jas taikyti. Iš savo pusės Europos komisija turi remtis didesnių pataisimų lygmenių, bet tam jai reikia patikimos informacijos apie tai, kaip ES pinigai leidžiami ir kokie yra daromi pataisimai ir susigražinami pinigai. Kol kas aš kalbėjau tik tai apie 20 procentų e, pinigų, kuriuos e, valdo valstybės narės. Tačiau komisija valdo 20 procentų e, lėšų skirtų mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai. Tačiau audito rūmai nustatė, kad e, mokslo tyrimų ir vidaus politikos srityje taip pat buvo 3 procentų reikšmingų klaidų lygis. Daug iš tokių klaidų buvo panašios į tas klaidas, kurios e, randamas taip pat pasidalyjamojo valdymo srityje. Eina kalba apie projektus, kurie yra finansuojami iš e, mokslo tyrimų pagrindų programų. Būtina, kad e, nepriklausomas audito firmas pateiktų atitinkamus sertifikatus e, įvertinusi projektus. Tačiau audito rūmai rado reikšmingų klaidų išorės veiklos ryties, e, tarpinių ir galinių mokėjimų srityje. Ir taip pat mokėjimuose, kurie buvo padaryti per ES vystimosi fondą. Way, Chairman, commission... Dar vienas būdas, e, ponė pirmininkė, e, kuriuo komisija atsiskaito už e, ES lėšų valdymą yra per komisijos atskaitomybės metodus. Tai visų pirma komisijos e, vertinimo ataskaita ir kasmečiai veiklos, e, kasmetės veiklos ataskaitos. Mes matome, kad uh, E, galima konstatuoti tam tikrą pažangą šitoje srityje, tačiau išlieka didelis e, klaidų lygis tokiuose srityse kaip e, žemės ūkis ir kaimo plėtra. Tačiau reikia pasakyti, kad 2011 likutinis klaidų lygis kuriuo remiami rizikos įvertinimai, dar nebuvo visiškai aiškus, nes e, tas likutinis klaidų lygis negalėjo pasitarnauti patikimų veiksnių. Kalbant apie e, komisijos ataskaitas apie veiklą, e, auditorumai atspindi šią sritį savo skyriuje, kuris skirtas e, rezultatų siekimui iš ES biudžeto. Taigi, komisija čia atsiskaito dviem būdais. Visų pirma, pateikdama savo įvertinimo ataskaitas ir e, per kasmetinės generalinių direktoratų veiklos ataskaitos. E, audito rūmai mano, remdamiesi pirmąją e, veiklos e, įvertinimo ataskaitą, kurią pateikė komisija vasario mėnesį, kad ji atnešė mažai vertės. E, komisija galvoja, kad reikia gerinti atskirų generalinių direktoratų ataskaitų kokybę tokių generalinių direktoratų kaip Žemės ūkis ir kaimo plėtra, regioninė politika, vystimasis ir bendradarbiavimas ataskaitos e, turėtų būti aktualesnės, e, turėtų būti labiau susijusios su siekiamais tikslais. Skyriuje, kur kalbama apie geriausius rezultatus, kuriuos galima pasiekti panaudojant ES biudžetą, taip pat kalbama apie tam tikrus dalykus, kurių galima buvo pasimokyti iš specialiųjų ataskaitų. Būtina susitelti ties rezultatais ir poveikiu, kurį norima pasiekti. Reikia tiksliau apibriežti politikos tikslus, kurie galėtų pademonstruoti Europos pridėtinę vertę. Pone pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, per uh, aptariamai programavimo laikotarpį pasiekta pažangos, bet nemažai dar reikia nuveikti, kol ES finansinis valdymas visose srityse pasiektų tinkamą lygį. Daug problemų, kurias nustatėme praeitie, tebe egzistuoja, nors ir gal mažesnių lygmenių. Ir tos problemos yra pačios svarbiausias. Tai, kad reikšmingų klaidų lygis ES biudžetą panaudojant sumažėjo, rodo, kad e, taisyklių e, tobulinimas e, ir išlaidų schemų tobulinimas atneša rezultatų. Dabar teikiant teisėkuros pasiūlymus dėl kito programavimo laikotarpio atsiranda galimybė išspręsti pagrindinės tų problemų priežastis. E, išlaidų schemos e, turi pasižymėti aiškiais tikslais ir e, tikslesnėmis kontrolės schemomis. Mūsų ataskaitoje taip pat yra daug specifinių rekomendacijų. Mūsų parengtos nuomonės kalba apie naują iššūkį finansų valdymo ir atskaitomybės srityje. Kalbant apie bendrą strateginę schemą, auditorumai atkreipia dėmesį į būtinybę sustiprinti komisijos priežiūros vaidmenį, patobulinti finansinių e, ištaisimų mechanizmus ir audito bei kontrolės mechanizmus. Pone pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai. E, gyvename sunkiais laikais. Valstybės narės turi sutarti dėl geresnių taisyklių, dėl to, kaip bus leidžiami ES pinigai. Valstybės narės ir komisija turi tais, tas taisyklės tinkamai taikyti. Tokiu būdu ES biudžetas galėtų veiksmingiau ir ekonomiškiau būti leidžiamas kuriant geresnę vertę piliečiams. Tai pagrindinis mūsų šiandien pateikiamas ataskaitos e, pagrindinė idėja. E, visos ES institucijos turi siekti šio tikslo, o auditorumai šią mintį taip pat laiko ateinančių laikotarpių savo strategijos, savo veiklos strategijos pagrindinę mintimį. Dėkui. Uh, Pone pirmininkė Kaldera, dėkoju Jums labai už aišku pagrindinių rezultatų pristatymą, išvadų pristatymą e, savo metinėje ataskaitoje dėl ES biudžeto įgyvendinimo 2011 metų finansiniais metais. Na, o aš norėčiau biudžeto kontrolės komiteto vardu pasveikinti audito rūmus, parengus metinę ataskaitą kur yra pateikiama svarbi detali informacija, pavyzdžiui, tiksli, tikslus laidų lygiai. Aš džiaugiuosi, kad 2011 metų sąskaitose pristatoma finansinė ES padėtis, įplaukos ir įsipareigojimai nesusidūrė su reikšmingomis klaidomis. Džiaugiuosi dėl to, tačiau turiu pa, apgalestadumas pasakyti, kad galutiniai ir tarpiniai mokėjimai, jų paklaidų, klaidų lygis panašus kaip ir dešimtaisiais metais, tam tikrais atvejais netgi šiek tiek didesnis. Atitikties auditas, taip vadinamasis DAS, yra labai svarbi informacija kontroliuojant parlamento išlaidas. Aš sveikinu tai, kad 2011 metų metinėje ataskaitoje vėlgi yra pateikiamas palyginimas, įvairių sričių palyginimas ir įvairių metų palyginimas, pateikiami komparatyviniai skaičiai ir bendrai vertinamas biudžetas ir skirtingos išlaidų e, kategorijos. Ir džiaugiuosi, kad komisija e, tiesiogiai valdo tam tikras e, išlaidų sritis, tačiau matome, kad e, čia irgi dar galima tobulinti situaciją ir tą galėtų padaryti nacionalinės institucijos. Uh, Taip pat sutinku su jumis, kad valstybės narės turėtų susitarti dėl geresnių taisyklių, paprastesnių taisyklių, kaip prašo ir Europos parlamentas, ypatingai mūsų komitetas e, dėrybose dėl finansinio reglamento ir mes jau eilę metų tą reikalavimą keliame. Ir aišku, tos taisyklės turi būti tinkamai taikomos. Tačiau tai nėra vienintelis elementas, į kurį turėtų atsižvelgti Europos parlamentas, siekiant kontroliuoti ES išlaidas. Labai svarbu, kad audito rūmų ataskaitų rezultatai sukurtų puikų pagrindą parlamentui, vertinant įplaukas ir išlaidas, jų situaciją ir taip pat, kad labai svarbu būtų vertinti pažangą. Taip pat turime pažvelgti į 2011 m. metinės ataskaitos 10 skirsnį, kur jau antri metai audito rūmai vertina veiklos rezultatus. Žinau, kad tai yra nauja veikla, naujas rytis ir sudėtinga ją įvertinti. 2010 metų biudžeto vykdymo em, ataskaitoje buvo kalbama apie veiklos rezultatus ir ten buvo teigiama, kad veiklos rezultatai yra lygiai taip pat svarbu kaip legalumas ir reguliarumas. Ir buvo paprašyta audito rūmų pasidomėti, ar nebūtų galima naujai įvertinti veiklos rezultatus, ypatingai tam tikrose politikos, tam tikrose politikos rytise. Na ir po tos rekomendacijos audito rūmai dabar jau dar giliau įvertina veiklos rezultatų vertinimą, e, rezultatus, nes tų rezultatų reikšmė labai išaugo, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę finansinę krizę. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ES piliečia, piliečiams yra labai svarbus rezultatai, kurių pasiekiama ES lėšomis. Mūsų biudžeto kontrolės komiteto pagrindinis tikslas yra užtikrinti ES lėšų priežiūrą ir atlikti programų vertinimą ir veiklos rezultatų auditus, siekiant veiksming, veiksmingai gyventi ES programas. Tokiu būdu būtų galima modernizuoti e, sistemą ir galbūt šiek tiek atsiplėšti nuo tos DAS sistemos ir pereiti daugiau prie tokios moderniškesnės sistemos, kuri, kur daugiau dėmesio skiriama rezultatams, kur stimuliuojamas geresnis viešų lėšų panaudojimas. Aišku, sudėtingas tai yra uždavinys, jį pasiekti reiks nemažai laiko, tačiau kiekvienas žingsnis e, to tikslo linkme yra žingsnis modernizavimo linkme. Europos komisija turi prisimti atsakomybę už ES biudžeto įgyvendinimo veiklos rezultatus. Na ir kalbant apie komisijos ataskaitas dėl veiklos rezultatų, e, būtent auditorumai atitinkame skyriuje, skyriuje apie tai kalba ir e, atsižvelgiama yra 11 metų specialiasias ataskaitas. Ir tai bus ypatingai įdomu ir aktualu Europos parlamentui. Specialiosios ataskaitos tapo labai svarbia darbo dalimi, auditorumų darbo dalimi ir taip pat tai yra labai svarb, svarbus darbas ir mums. Taigi aš norėčiau paprašyti auditorumų ir toliau renkti tas specialiasias ataskaitas, atlikti tokias giluminės analizės, bandant išsiaiškinti, ar išlaidų programomis yra pasiekiami efektyviai tikslai, veiksmingai jie pasiekiami ir ekonomiškai pasiekiami. Na ir, aišku, siekiant geriau valdyti ES lėšas, tai yra mokesčių mokėtojų pinigus ir atitikties auditai turi būti keičiami veiklos rezultatų auditais. Tokiu būdu Europos parlamentas galėtų priartėti prie ES piliečių, aiškiai jiems parodyti, kiek veiksmingai yra įgyvenimas ES biudžetas, ir kaip yra panaudojami jų pinigai. Aš norėčiau, e, ponė Kaldera, jums e, ir jūsų visai komandai padėkoti už tai, kad e, pristatėte savo metinę ataskaitą. Ir prieš suteikdama žodį pranešėjui, dar norėčiau pakviesti poną komisijos narį, poną Šemetą, pristatyti komisijos vertinimus, kaip jie vertina Europos auditorumų darbo rezultatus. Prašau, ponė Šemetą. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė pranešėjau, pirmininkė Kaldeira, gerbiami e, komiteto nariai, auditorumų nariai. Metinės ataskaitos e, paskelbimas yra esminis dalykas per visoje biudžeto įgyvenimo procedūroje. Po diskusijų šiame komitete, aišku, ir visos diskusijos bus e, sutelktos ties audito rūmų metinė ataskaita ir mūsų pateiktais atsakymais. Aš džiaugiuosi, kad ir toliau e, sėkmingai bendradarbiaujame, nes tai yra labai svarb, svarbus veiksnys e, siekiant tradiciškai gerų santykių tarp audito rūmų ir ko, Europos komisijos. Peržiūrėjus finansinį reglamentą, kas buvo padaryta praeitą mėnesį, racionalus ir novatoriškas pagrindas buvo padėtas siekiant įgyvendinti šakinius teisės aktus per kitą finansinį laikotarpį. Džiaugiuosi, kad teisėkuros institucijos susitarė galiausiai dėl šio gan ambicingo, bet labai reikalingo teisės akto. Ir ypatingai norėčiau pabrėžti tai, kad buvo įvestos metinės valdymo deklaracijos visiems bendrai valdomams fondams ir lėšoms. Tai reiškia, kad tie, kurie yra atsakingi už, valdymą, už, už lėšų valdymą valstybių narių lygmenių, turės prisimti atskaitomybę ši priemonė konkrečiai leidžia valstybėms narės prisimti kontrolės prievolės įgyvendinant e, ES biudžetą ir prisimti atitinkamas atsakomybės, kurios buvo numatytos Lisabono sutartyje. Tolesnis svarbus darbas susijęs su kitu programavimo laikotarpiu dar vyksta ir aš vėlgi norėčiau pabrėžti, kiek reikšmingas yra naujas daugiametis finansinis pagrindas, finansinė programa ir e, nauji teisės aktai, kuriais siekiama geriau valdyti būsimas ES programas. Europos komisija patikė ambicingus, bet realistiškus pasiūlymus, kur yra skatinamas supaprastinimas ir geresnės, geresnis lėšų panaudojimas. Ypatingai turiuomenė sanglaudos politiką, kur Europos komisijos pasiūlyme bendri finansiniai pakoregavimai tampa taisykle, jeigu valstybės narės laiku nesusiekė tų klaidų. Taip pat kreipiamasi į kitas teisėkros institucijas pritarti mūsų pateiktiems pasiūlymams. Norėčiau padėkoti auditorumams ir pir, jų, jų pirmininkui dėl puikaus bendradarbiavimo tarp išorės auditorių ir audituojamų institucijų. Uh, 2011 m. metinė ataskaita parodo, kad audito rūmų rekomendacijų pridėtinė vertė siekiant e, geriau gyvendinti biudžetą yra akivaizdi. Aš pritariu pirmininkui Kalderui, kuris teigia, kad šiandieną ypatingai viešosios lėšos turi būti naudojamos atsižvelgiant į racionalaus finansų valdymo principus. Dabar norėčiau paliesti e, keletą esminių klausimų, kurie atsispindi pirmininko Kaldeiros pateiktoje metinėje ataskaitoje. Jau penktąjį kartą iš eilės audito rūmai pateikia pozityvę nuomonę dėl metinių Europos komisijos sąskaitų. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų apskaitos sistema sukuria solidų patikimą pagrindą, rengiant sąskaitas ir taip jau yra eilę metų. Mes, aišku, išliksime budrus ir toliau stengsimės išsaugoti aukštą kokybę, aukštos, aukštus standartus apskaitos sistemoje. Norėčiau pabrėžti, paminėti kelis skaičius ir pagrindinius principus 11 metų sąskaitose. 11 metų biudžeto perviršis siekia 1,5 milijardo eurų. Šis skaičius yra žymiai mažesnis nei ankstesniais metais. Ir tai rodo, kad įgyvendi, mokėjimų ir asignavimo gyvenimo lygis 11 metais išaugo. Dabar, žvelgiant į buhalternės ataskaitas, matome, kad labai smarkiai išaugo paskolų lygis ir 27,7 milijardo eurų yra dar neišmokėtų lėšų. Tai yra susiję ir su finansinio stabilumo mechanizmais, kadangi paskolos yra, buvo iš, išmokamos 11 metais Airijai ir Portugalijai. Tai yra tokios operacijos, kurios nedaro rezultato e, bendrai grinam turtui. Taip pat 1,5 milijardo eurų išaugo pri, pri, e, iš ankstinio finansavimo sritis. avansinio finansavimo lygis e, iš, iš sumažėjo 700 milijonais eurų. Peržiūrėtame finansinėme reglamente numatytas tokių mokėjimų išmokėjimas e, turėtų dar labiau sumažinti riziką, bet komisija ir toliau atidžiai analizuos situaciją šioje srityje. Prieš perėdamas prie pagrindinių audito rūmų ataskaitos išvadų susijusių su sandorių legalumu ir tikslumu, aš norėčiau padėkoti pirmininkui Kaldeirai ir audito rūmams už tai, kad jie konkrečiai pasirūpino, kad būtų palyginami klaidų lygiai 11 e, ir 10 metais. Pateikdami tokią komparatyvinę lentelę DAS skyriuje, ataskaitos skyriuje, audito rūmai leidžia geriau susipažinti su atitinkamomis tendencijomis, e, vertinant klaidų lygius. Komisija sveikina tokią priemonę ir norėtų, kad e, kitais metais e, irgi būtų laikomasi tokios komparatyvinės struktūros. Bendras klaidų lygis, visų mokėjimų klaidų lygis 2011 metais yra mažesnis nei 4 procentai ir išliko stabilus, lyginant su 10 metais, kaip tvirtina auditorumai savo ataskaitoje. Tai reiškia, kad daugiau nei 96 procentai 2011 metų biudžeto nėra susijęs su jokiomis klaidomis, kurios turėtų finansinį poveikį. Tai yra drąsinančios žinios, kadangi per pastarosius penkerius metus įvesti patobulinimai duoda rezultatų. Taip pat toks stabilus rezultatas buvo pasiektas, nors 2011 metų sandorių skaičių susijusių su, su rizikas išaugo atsirado daugiau mokėjimų ir galiausiai atsirado daugiau tarpinių galutinių mokėjimų ir ten yra tiesiog taikomos kur kas sudėtingesnės taisyklės, yra kur kas sudėtingesnės sąlygos, dėl to didesnė klaidų rizika. Be kita ko, 2011 metais audito rūmai pirmąjį kartą sugebėjo įvertinti ne, situaciją dėl sėtos paramos prievolių įgyvendinimo bendroje žemės ūkio politikoje. Dėl tokios gyvybingos daugiasluoksnės kontrolės ir audito sistemos komisija susigražino arba pakoregavo 1,84 milijardus eurų, kurie buvo netiesiogiai išmokėti 2011 metais ir bendra finansinių korekcijų ir susigražintų lėšų suma sudaro maždaug 1,4 procento nuo visų mokėjimų, kurie buvo padaryti 2011 metais. Jeigu tą procentą vertintumėte santykyje su 3,9 procentų klaidų lygiu, kurį įvertino auditorumai, pamatysime, kad netikslumų bendras poveikis priartėja prie reikšmingumo ribos, kur yra 2 procentai. Ir tą reikšmingumo ribą naudojo išorės auditoriai. Dar, vienos, dar viena svarbi auditorumo ataskaitos išvada kalbant apie programas, kurias valdė valstybių narių institucijos, dažnai buvo pažeidinėjimos nacionalinės taisyklės ir tai sudaro didelę klaidų lygių, lygio dalį. Pavyzdžiui, kalbant apie Europos socialinį fondą, mūsų analizė rodo, kad nacionalinių taisyklių pažeidimai sudaro 86 procentus nuo bendros klaidų, bendro klaidų lygio. Tai reiškia, kad socialinio fondo atveju 1,9 procentai iš 2,2 procentų klaidų lygio yra susiję su nacionalinių taisyklių pažeidimais. Tai yra tos taisyklės, kurias priima pačios valstybės narės ir naudos gavėjai ir nacionalinės institucijos turi laikytis tų taisyklių, ir jų, jas kontroliuoti. Na ir kalbant dabar apie taisyklių sudėtingumą, kas ir sudaro didelį kiekį klaidų, tai yra jau bendra mūsų atsakomybė ir komisija pradėjo ambicingą supaprastinimo darbo atvarkę praeitais metais, pateikė 57 šakinius pasiūlymus, tačiau supaprastinimo tikslas jau jam šiandieną matome, kad kyla šiokia tokia grėsmė. Per pirmąją supaprastinimo, per pirmąją supaprastinimo švieslentę, kuri buvo patvirtinta e, rugsėjo mėnesį, matome, kad buvo pasiekta pažangos, pavyzdžiui, atsižvelgiant į naują finansinį reglamentą, pasiūlymai dėl vykstančiose dėrybose dėl šakinių teisės aktų jau kelia nemažai problemų. Pavyzdžiui, pasiūlymai susiję su perdėm dideliu sudėtingu sprendimų prieimimo procedūrų, sudėtingų spre, sprendimų prieimimo procedūra, taip pat e, sudėtingomis procedūromis, komitologijos procedūra, įgyvendinimo aktai, kurie yra keičiami deleguotaisiais aktais. Mokslo tyrimų srityje komisija pasiūlė supaprastintas taisyklės, dalyvavimo taisyklės pagal programą Horizontas 2020. Auksinė taisyklė - vienas projektas, vienas finansavimo lygis, juo bandoma finansavimą supaprastinti. Ir taip pat yra numatytas vienas netiesioginių kaštų lygis. Da, tačiau, kaip matome, ES taisyklių supaprastinimas yra tik viena sprendimo dalis, siekiant sumažinti klaidų riziką. Valstybės narės irgi turi atlikti savo namų darbus, sprendžiant sudėtingas, bandant sutvarkyti sudėtingas nacionalinės taisyklės, dėl kurių naudos gavėjai klysta, įsivelia klaidų ir sudėtinga kontroliuoti uh, efektyvumą. Aš, e, kalbėd, kalbant, kal, kalbantis ekofinė dėl finans, racionalaus, apie racionalus finansų valdymą, jau kalbėsiu apie tai su valstybėmis nameri, narėmis. Ir, aišku, mes turime visiems e, aiškiai parodyti, kad e, reikalinga supaprastinti taisyklės, jūs tą galėtumėte padaryti kalbėdamėsi su nacionaliniais parlamentarais. Dabar norėčiau grįžti prie audito rūmų ataskaitos. Visi įsipareigojimai ir įplaukos e, e, ES biudžete nėra susijęs su reikšmingomis klaidomis. Tas pats pasakytina apie mokėjimus e, išorės pagalbos vystimosi plėtros ir administracinių išlaidų srityje. Sanglos politikos situacija smarkiai pagerėjo lyginant su 2010 metais, nes smarkiai sumažėjo klaidų lygis. Ypatingai kalbant apie Europos socialinį fondą kuris pirmąjį kartą gavo atskirą skyrių audito rūmų metinėje ataskaitoje ir tai tikrai daug žadanti situacija. Kalbant apie regioninę politiką, klaidų lygis sumažėjo 40 procentų ir didžiausia klaidų dalis yra susijusi su klaidomis viešuosiuose pirkimuose. Taigi tokie pozityvūs poslinkiai rodo, kad valdymo ir kontrolės sistemos kur kas geriau veikia dabartinėme programavimo laikotarpyje nei lyginant su ankstesniu. Tai taip pat rodo, kad komisija yra pasiryžusi pasinaudoti visomis teisinėmis priemonėmis, siekiant pasirūpinti, kad ES lėšos būtų tinkamai naudojamos. Jeigu ne, mokėjimai yra stabdomi, kol nėra įgyvendinami atitinkami veiksmai. Visgi valstybėms narėms ir toliau reikia stiprinti pastangas ir siekti tolesnės klaidų mažėjimo tendencijos šiose, šioje politikos srityje, pasirūpinant, kad valdymo patikrinimo, valdymų, pat, valdymo patikrinimai e, būtų labai veiksmingas filtras siekiant išvengti klaidų. E, daugiau matome klaidų žemės ūkio srityje, tai daugiausia susiję su kaimo plėtra tai daugiausiai yra susijęs su investa, investicinių projektų tinkamumu, taip pat nesilaikymu, viešų pirkimų taisyklių nesilaikymu. Taip pat reiktų paminėti, kad Agri generalinis direktorius jau buvo numatęs tokią situaciją ir numatė išlygą kaimo plėtrai metinėje veiklos ataskaitoje 2011 metų ta išlyga buvo susijusi su tam tikrais veiksmais, bandant e, ištaisyti klaidas ir užkirsti kelią tokioms klaidoms ateityje, dabartinėme ir būsimame programavimo laikotarpyje. Tinkamas klaidų priežasčių įvertinimas buvo pradėtas artimai bendradarbiauti su valdymo institucijomis ir valstybių narių mokėjimo agentūromis, siekiant nustatyti korekcinės priemonės, kurios galėtų būti įgyvendinamos dar per šį programavimo laikotarpį. Informavimo sąmoninimo veikla valstybėse narėse irgi suaktyvėjo ir audito programa buvo pakoreguota daugiau dėmesio skiriant klaidų lygiui. Komisija mano, kad esant tokiai situacijai valstybių narių valdžios, valdžios institucijų įsitraukimas turi būti aktyvesnis. Tai yra bendras valdymas ir nacionalinėms taisyklėms gali kilti rizika. Ypatingai nacionalinių institucijų atstovai, jų dalyvavimas vykstant e, tam tikroms, vykstant e, procesui su audito rūmais irgi yra labai svarbi pagalba, ypatingai kai yra nustatomos atitinkamos problemos. Trišaliai tokie susitarimai, susitikimai yra puikia praktika siekiant išsiaiškinti problemas ir sustiprinti abipusį suprat, sus, susipratingumą. Vidaus politikos srityje mes irgi susidurėme su išaugusiu klaidų lygiu. Mano manimu, ši politikos sritis yra puikus pavyzdys, rodantis kok... mūsų programų cikliškumą, nes sudėtingesnė mokėjimai yra dažniausiai daromi finansinio laikotarpio pabaigoje. E, komisija vertina tam tikrus atvejus ir pastabas, kurias įvardyja auditorumai, siekiant išvengti tokių panašių problemų. Na ir tikimės, kad horizontas 2020 mums leis uh, dar labiau supaprastinti taisyklės ir leis užtikrinti mažesnį klaidų lygį. Tačiau norėčiau pasakyti, kad klaidos nebūtinai yra susijusios su sukčiavimo atvejais. Tai reiškia, kad kai kurie projektai buvo silpnai įgyvendinami, pavyzdžiui, atitinkamų išlaidų deklaravimas nebuvo tikslus, įsivėlė klaidų skaičiuojant išlaidas ir panašiai. Gerbiami e, komiteto audito rūmų nariai, aš džiaugiuosi, kad audito rūmai dar kartą patvirtino, kad komisija žengia teisingų kelių. Tačiau galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija imasi visų reikalingų iniciatyvų sprendžiant problemas, kurias įvardyja auditorumai. Tas ypatingai pasakytina apie kaimo plėtrą. Kai kurios auditorumų pastabos yra aiškiai susiję su kita programų karta. Tikslas yra pagerinti taisyklių projektų struktūrą ir dėja to pakeisti mes negalėsime per einamąjį finansinį laikotarpį. Komisija siekia patobulinti taisyklės ir programas per tam tikrus šakinius pasiūlymus, siekiant supaprastinti taisyklės, uh, Taip pat e, sustiprinti finansinių veikėjų atsakomybę, ypatingai kalbant apie valstybės narės ir užtikrinti valdymo rezultatų skaidrumą. Komisija toliau vaidins savo priežiūros vaidmenį, ypatingai kai kalbama apie bendrai valdomas lėšas. Tai yra sritis, kuri sudaro 80 procentų ES biudžeto. Uh, Ypatingai komisija siūlo, kad visi netikslumai, kuriuos e, įvardyja komisija ar audito rūmai, kurie yra susiję su sąskaitomis, kurias pateikia valstybės narės, turi būti susijusios siejamos su bendrais finansinėmis korekcijomis. Komisija taip pat e, daugiau dėmesio skiria programų veiklos rezultatams ir pridėtiniai vertėjai, kurią tos programos turi suteikti mūsų piliečiams ir verslo įmonėms. ES biudžetas yra susijęs su investicijomis skirtomis Europos žmonėms ir mūsų partneriams. Dėl to aiškus tikslai ir pagrindiniai veiklos rezultatai yra įtraukiami į visus komisijos pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės programos. Tokiu būdu mes galėsime vertinti veiklos rezultatus, spręsti problemas ir pakeisti uh, e, situaciją, jeigu to prireiks. Aš tikiuosi, kad įsiekros institucijos greitai susitars tam, kad svarbus parengiamieji darbai prasidėtų siekiant tinkamo finansinio įgyvendinimo. Finansų įgyvendinimo. Mūsų laukia intensyvus darbas ir diskusijos. Galiu Jūs patikinti, kad komisija yra visuomet pasirengusi uh, kiek įmanydama padėti toms būsimoms diskusijoms dėl finansinių 2011 metų biudžeto įvykdymo. E, Dėkuoju uždėmesi. Komisijos nariai šiame ačiū už jūsų komisijos e, vardu pateiktą auditorumo ataskaitos įvertinimą. Norėčiau dabar suteikti žodį Jensui Gairiui, kuris yra auditorumo ataskaitos pranešėjas. Ačiū pirmininkė, pane Kaldeiro komisijos nariai. Šiemet gerbiami Europos auditorumų nariai, Europos audito rūmai šiandien mums pristatė vieną svarbiausių priemonių, instrumentų, kurio gali pasinaudoti parlamentas e, biudžeto vykdymo patvirtinimo procese. Šiuo atveju 2011 metų biudžeto ataskaita ir pirmą kartą auditorumai pateikė neigiamą vertinimą savo ataskaitoje ir tai nėra geras reiškinys mūsų institucijai, tiek ir komisijai, kuri atsakinga už biudžeto vykdymą. Tai yra ženklas, kad reikia dėti daugiau pastangų tam, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami tinkamiau, siekiant finansuoti ES išsikeltus tikslus per šią kadenciją. Komisija dar turi galimybę pasiekti teigiamo audito įvertinimo tam, kad būtų per pusę sumažinta tikėtinų klaidų skaičius. <clears throat> Aš tikiuosi, kad komisija imsis šio darbo Išsamei vertinant auditorumų ataskaitą, matome, kad bendras paveikslas jame yra tiek šešėlių, tiek ir e, šviesos e, prošvaiščių. Galime pastebėti, kad regionų politikos e, srityje klaidų skaičius mažėja, o tai rodo, kad atitinkami planai yra veiksmingi ir kad auditorumų pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai, kuriems mes pritarėme, duoda savo vaisių. Antra vertus, galime paminėti dvi svarbes sritis, kuriuose klaidų skaičius padidėjo. Tai yra antrasis ramsis žemės ūkio politika ir kaimo plėtra, taip pat mokslinio tyrimų politikos srityje klaidų skaičius nemažas, apie tai vėliau pakalbėsiu, mėly kolegos, esu tvirtai įsitikinęs, kad ES kai kurių valstybių narių biudžetai yra vykdomi blogiau nei ES biudžetas, tačiau ne mums tenka atsakomybė dėl to pateikti atinkamus įvertinimus, už tai yra atsakingi biudžeto vykdymą kontroliuojantis tų valstybių narių parlamentai. Mes turime vertinti, kaip yra vykdomas ES biudžetas ir pateikdami savo vertinimą negalime nepastebėti, kad formaliai atsakomybė už biudžeto vykdymą pagal sutartį atitinka komisijai, o dviejose iš mano trijų minėtų e, sričių taip pat atsakomybė tenka valstybėms narėms dėl bendro lėšų valdymo. Jūsų slipsius pastate, e, kuriame e, pastarosiamis dienomis daug kalbama apie geresnį, tinkamesnį lėšų panaudojimą, galėtume dar kartą pakartoti tą sakinį, kurį uh, minėjo ponas Kaldeira, kad valstybės narės turėtų daugiau pastangų dėti kontroliuodamos ES lėšų panaudojimą ir siekdamos apsaugoti piliečių, tai yra mokesčių mokėtų interesus. Nežinau, kaip jūs kolegos jaučiatės arba jautėtės skaitydami auditorumų ataskaitą, tačiau mane ji tam tikra dalimi sukrėtė, ypač ta dalis, kurioje kalbama apie valstybių narių vykdomą es lėšų panaudojimo kontrolę, jeigu regionų, regionos politikos srityje galime konstatuoti, kad 60 procentų klaidų e, įvyko dėl valstybių narių kalties, tai mes turime šiuo atveju pagerinti kontrolę, o ne mažinti asignavimus, jeigu valstybės narės nori tinkamiau panaudoti ES lėšas, tai kai kurios iš jų turi savęs paklausti, kodėl jos nepadėjo iki šiol e, pakankamai pastangų, kad e, taip atsitiktų ir kodėl taryboje nebuvo svarstomas atskirų valstybių narių elgesys, e, laikantis savo prisimtų įsipareigojimų nustatyti tokias valdymo ir kontrolės sistemas, e, pagal kurias būtų galima tinkamai kontroliuoti ES lėšų panaudojimą. Auditorumai konstatuoja, kad valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemos tik iš dalies yra veiksmingos 60 procentų e, klaidų regioninės politikos srityje galėjo būti nustatytos pačių valstybių narių ir ištaisytos, atsižvelgiant į šias aplinkybės, aš galiu padaryti išvadą kad e, asignavimų sumažinimas tik sumažins biudžetą, tačiau nepagerins lėšų panaudojimo kontrolės ir siekdami geresnio, tinkamesnio lėšų panaudojimo. Turime pasiekti, kad valstybės narės imtųsi daugiau veiksmų būtent kontrolės ir priežiūros srityje ir galbūt taryba svarstydama 14-20 metų daugiametę finansinę programą galėtų tai atkreipti dėmesį regioninės plėtros politikoje šioje srityje klaidų skaičius sumažėjo, tai vertintina teigiamai, tačiau vis tiek klaidų skaičius yra per didelis, tai reiškia, kad veiksmai, kurių buvo imtasi iki šiol, nėra pakankami tam, kad e, būtų pasiekta 2 procentų klaidų rima šioje srityje. Puikiai žinome, kokia svarbi yra regioninė politika, taigi siekis būtent šią srityje sumažinti klaidų skaičių yra labai svarbus ir aš siūlau į tai kreipti dėmesį būsimose diskusijose dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Turime išanalizuoti, kokiu veiksmu e, būtų galima imtis, e, taip pat griežčiau taikyti 2008 metų komisijos e, veiksmų programos taikymo nuostatas siekiant pagerinti valstybės narėse kontrolės ir valdymo sistemų kokybę, turėtume pasvarstyti, kaip būtų galima greičiau ir geriau taikyti finansinės korekcijas, taip pat e, e, turėtume aiškiau suformuluoti, ko tikimės iš e, nacionalinių patikinimo pareiškimų, kaip nuo jos priemonės kolega Kristofelis Fielneris mums siūlė e, taip pat atitinkama sistema, kaip elgtis tais atvejais, jeigu valstybės narės pačios neaptinka padarytų klaidų. Manau, kad ši priemonė būtų pakankamai svarbi. Komisijos nariai šiemet atkreipė dėmesį į tai, kad e, turėsime e, svarstyti ir pelnerį griežtų taisyklių nustatymo galimybės, e, e, pavyzdžiui, patvirtinant e, viešųjų pirkimų taisyklės ir nuostatas. Taigi, galbūt tai yra klausimas šiek tiek provokuojantis, tačiau reikėtų apie tai pagalvoti. Taip pat reikėtų mums pasvarstyti, kokias lėšas galime perkelti į kaimo plėtrą. Po kelių savaičių atvyks pas mus komisijos narys Čiološ ir kaip ir kiekvienais metais jis dalyvaus biudžeto kontrolės komitete svarstant komisijos biudžeto vykdymą ir iš jo mes tikimės atitinkamų pasiūlymų dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros, kalbant apie mokslinių tyrimų politiką, kuri nepriklauso bendrai valdomų lėšų sričiai. Ir čia atsakomybė tenka vien tik komisijai už e, šios ryties biudžeto vykdymą ir mes iš e, kompetentingos komisijos narės taip pat e, čia tikimės atitinkamų pasiūlymų susijusių su audito rūmų ataskaita ir ataskaitos atitinkamų dalių įvertinimo ir mes tikimės, kad ponė Kogan Quinn pateiks atitinkamus pasiūlymus, kaip sumažinti klaidų skaičių mokslinio tyrimo finansavimo srityje per svarstydami pastarąsias dvi biudžeto vykdymo ataskaitas mes e, svarstėme atitinkamus komisijos pasiūlymus, iš kurios, e, tai yra iš komisijos mes tikimės, kad e, ir, ir toliau dės pastangas siekiant mažinti klaidų skaičių. Kolegas, kolegos Hatsimarkakis ir Fielner, mano bendra pranešėjai, dėl auditorumo ataskaitų jau pradėjo atitinkamą darbą, aš stengsiuosi jį tęsti. Aš tikiuosi, kad bus parengtas atitinkamas pranešimas dėl tolesnių veiksmų, kuriame bus pateikiami atitinkami pasiūlymai, kokie kryptimi turėtume tęsti savo diskusijas, kokius prioritetus turėtume nusistatyti ateičiai, ateičiai ir kokias išvadas turime padaryti, rengdamiesi naujajam, naujai daugiametiai finansiniai programai nuo 14 iki 20 metų, siekiant ženkliai sumažinti klaidų skaičių ir e, susigražinti netinkamai panaudotas Europos mokesčių mokėtojų lėšas. Aš manau, kad e, šis tikslas e, tikrai pateisina mūsų priemonės ir darbus. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū. Kolegai Gairiui. Tęsdamas kitų pranešėjų darbą, kolega Gairis atkreipė dėmesį į auditorumo ataskaitos atskiras dalis, atskirus punktus ir manau, kad juos verta išsameu aptarti ir e, kolega Piper dabar tą pamėgins padaryti LP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau besąlygiškai pritarti kolegos Gairio mintims ir e, stengsiuosi jų nekartoti. Iš tiesų, audito rūmo ataskaitoje galime konstatuoti visišką skaidrumą. Norime už tai padėkoti ponui Kaldeirai. Ataskaita aiškiai, turi aiškę struktūrą, lengvai suprantama, skaitoma. Todėl galime pakankamai greitai susidaryti įspūdį apie svarstomas temas ir sritis. Mums kelia abejonių tas faktas, kad 2009 metais buvo ženkliai sumažintas klaidų skaičius, tačiau 2010 ir 2011 jis padidėjo. Mane domintų, kokios būtų audito rūmų vertinimų pagrindinės šio reiškinio priežastis ir su kuo galėtų būti susijusios. Statistiniai duomenys pateikiami dėl atskirų sričių, kuriuose kyla daugiausiai problemų. Kolega Gairis minėjo mokslinio tyrimų politikos sritį. Mus nustebino šiek tiek, kad kaimo plėtros srityje klaidų skaičius pasiekė 7,7 procento, kaip e, tai galėjo atsitikti, e, kad e, šios rytyje, kurioje taikomas pakankamai skaidrios procedūros, klaidų skaičius taip smarkiai padidėjo, taigi mane domintų auditorumų vertinimas dėl to. Mums buvo pateikta informacija, kad už didžiausią dalį klaidų atsakingos pačios valstybės narės kadangi dabar pasiekėme lemiamą darybų etapą dėl struktūrinių fondų lėšų būsimo panaudojimo, dėl kontrolės sistemų sukūrimo, tai noriu paklausti, kokias išvadas auditorumai daro e, dėl valstybių narių atsakomybės, taikantas būsimasios valdymo ir kontrolės sistemas ir kaip reikėtų pagerinti padėtį kalbant apie tokias sritis kaip viešieji pirkimai, kurie yra pakankamai smarkiai kritikuojami, turėtume atkreipti dėmesį į saligiškumo principą, kai finansavimas turėtų būti teikiamas tik tuo atveju, jeigu valstybė narė visiškai susitvarko ir laikosi galiojančių e, paramos teikimo taisyklių, taigi kaip galėtume ateityje išvengti tokios situacijos, kad viešieji pirkimai ir paramos suteikimas valstybėms narėms būtų glaudžiau siejami su galiojančiais ES teisės aktais. Taip pat man kelia šiokį tokį nerimą pasiūlymas pačioms valstybėms narėms rengti patikinimo pareiškimus noriu paklausti, ar komisija neturėtų prisimti didesnės atsakomybės, e, kalbant apie tą e, patikinimo pareiškimo e, procedūrų rengimą ir tos pareiškimus rengiančių institucijų valstybės narėse kontrolę. Taip pat man uh, Nemažai minčių kelia atitinkamos ataskaitos nuostatos, kuriuose kalbama apie žemės ūkio regionės plėtros politikos ir visamo bendarbiavimo politikos generalinius direktoratus. E, ir e, kalbant apie šios direktoratus, nekalbama apie taupimą turint omenyje, kad būtent šie direktoratai atsakingi už 80 procentų biudžeto lėšų panaudojimą, taigi ar šiose srityse nereikėtų imtis atitinkamų reformų. Aišku, reikia nepamiršti sąsojų su strategija Europa 2020 ir atitinkamais e, rezultatų rodikliais e, e, struktūrinės politikos srityje ir įvertinant šios rodiklius, pavyzdžiui, e, statistinius duomenys susijusius su asmenimis e, nebaigiančiais e, vidurinio mokslo arba lopšelio darželio vietomis ES. Taigi, aš nežinau, čia yra tinkami e, rodikliai, rezultatai bei kriterijai pasirinkami, ar tai yra apskaitai ES kompetencija ir ar tokiais rodikliais remdamiesi mes galėsime užtikrinti atitinkamą e, skaidrumą. Tai manau, kad čia mes galėtume sulaukti nemažai netikėtumų, kalbant apie užsibriežtą tikslą ES mastų gyvendinimą. Pabaigai norėčiau paminėti kad tikimės iš klausimų, sustikimų su komisijos nariais atitinkamų atsakymų į mūsų užduotus ir mums rūpimus klausimus. Šio svarbiausias mums rūpimas klausimas yra tas, kad dabar vyksta lemiami darybų etapai, trejato darybų etapai dėl e, žemės ūkio ir struktūrinių fondų lėšų kontrolės e, sistemų nustatymo ir būtų tikrai malonu išgirsti atitinkamus auditorumų vertinimus dėl tų sistemų veiksmingumo padidinimo. Pirmininkas, ačiū kolegai Piperiui. Dabar kalbės Alde frakcijos vardu pons Mulderis. Thank you, uh, chair. Dėkuoju, pirmininkė. Daugiau ar mažiau tampa tradicija ar netgi uh, šventė galima sakyti, kai pas mus atvyksta e, beveik e, visi audito rūmai. Tačiau nėra didelis surprizas mums tai, kad 18 kartą audito rūmų nuomonė yra neigiama. Ir e, komisija neturėtų savęs sveikinti dėl to, nors ji ir sako, kad situacija stabilizuojasi ir dabar patekiamas jau naujas paaiškinimas - 3,9 procentai klaidų lygio ir jeigu atsižvelgsime į finansinius pataisimus, tai komisija sako, nusileidžiame beveik iki 2 procentų, tai yra tarptautinė norma ir tai yra patenkinamas dalykas. Man įdomu būtų išgirsti, ar audito rūmai pritartų tokiai argumentacijai. Aš manyčiau, kad neturėtų pritarti Tad aš manau, kad e, situacija nėra gera, tendencija yra ne stabilizavimas, bet prastėjanti 3,3 prieš porą metų, 3,7 pernai, o dabar 3,9. Taigi padėtis negerėja. Ir žinoma, pagrindinis klausimas, ką čia gali nuveikti parlamentas šioje srityje. Per keletą pastarųjų metų mes stengiamės kažką veikti, didinome baudas, tai nepadėjo. E, pastarajame tarp institucinėme susitarime, susitarime buvome numatę tam tik tas kasmetinės rezumė ar apibendrinimus. E, komisija pernai nors ir pavėluotai ir parengė tokią rezumė, bet negalėjome juos gerai išanalizuoti, nes buvo mums atsiųsta, atsiųstas dokumentas e, originaliomis kalbomis. Aš dar esu neišmokęs čekiškai, e, tad šitą procesą reikėtų tobulinti. Dar vienas dalykas, e, apie kurį nelabai kas čia užsiminė, yra tai, kad turime naują finansų reglamentą ir norėtųsi išgirsti, ką auditorumai galvoja apie jo galimą poveikį, ką galvoja komisija, kokių patobulinimų dėl to reglamento įsigaliojimo mes galime tikėtis. E, procedūros tarsi yra supaprastinamos bet e, gerai būtų buvę išgirsti, o koks viso šito yra poveikis parlamentui. Naujasis finansų reglamentas e, yra tuo svarbus, kad e, atsižvelgiant į tai, kad 80 procentų pinigų yra išleidžiama valstybėse narėse, kažkas turėtų prisimti atsakomybę už juos. Toks yra demokratijos principas. Parlamentas norėtų, kad valstybės narės tinkamų politinių lygmenių pateiktų deklaracijas apie tai, ar tai būtų federalinių lygmenių, jeigu valstybė yra federalinė, bet kažkas vis tiek turėtų prisimti politinę atsakomybę. Mes žinome, kad keturios valstybės narės jau taip elgesi ir e, e, per visą ilgą pereitą laikotarpį e, Europos parlamentui tai yra labai svarbus veiksnys. Ar negeriau būtų uh, buvę, jeigu audito rūmai būtų panalizavę, ar tų keturių valstybių narių, kurios teikia nacionalinės deklaracijas, veiklos rezultatai yra geresni kaip kitų valstybių narių, ar galbūt audito rūmai galvoja, kad e, toks veikimas e, nėra e, labai daug ko vertas. Tad aš manau, kad e, po kitų rinkimų, kurie mūsų laukia po pusantrų metų. Šis e, pranešimas, ko gero, paskutinis prieš rinkimus, kaip mes galime užtikrinti, kad kiek, e, kaip mes galime pasiteisinti, kad 18 metų iš eilės audito rūmų ataskaita buvo neigiama. Štai kokį klausimą turime kelti, ar parlamentas ir toliau turi tvirtinti komisijos biudžeto įgyvenimą, jeigu auditorumų ataskaita yra neigiama. Dėkuoju, dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Tas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti auditorumams už jų atliktą darbą. Akivaizdu, kad visos ataskaitos negalėjau perskaityti, bet iš e, pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis, kad tai yra labai išsamus dokumentas. Ir e, e, tai ir labai naudingas dokumentas. Jame yra daug visokių lentelių, galima daug ko pasimokyti. Ponas Kaldeira E, tiesą sakant, e, mes labai panašius dalykus girdime kiekvieną kartą, kai jūs e, pateikėte savo ataskaitą. Žinoma, tai ne jūsų kaltė, bet vis tiek šiek tiek mane nervina. Nelabai matome pažangos. Ir jau tikrai yra negerai, kad kalbame apie pirmuosius e, biudžetinius e, metus, už kuriuos atsako e, Baroso A, numeris 2 komisija. Kalbame apie labai svarbę biudžeto patvirtinimo procedūrą, nes šį kartą viskas vyko visiškai Baroso 2 komisijos atskaitomybės dvasioje. Kreipdamasis į poną Šemetą, su kuriuo mūsų santykiai yra konstruktyvus ir puikus, vis tik turiu pasakyti, kad klausydamasis jūsų kalbos galvojau, ar jūs iš tikrųjų galvojate, kad komisijos nariai gyvena realiame pasaulyje. Jūs sakote, kad esate, kad žengiate tinkamą kryptimi betgi auditorumų skaičiai akivaizdžiai rodo, kad taip nėra. 2006-aisiais e, e, e, klaidos lygis buvo 7,3 procentų, o 2009-aisiais buvo 3,3 procento. Taip, dabar 3,9 procentai. Ir nuo devintųjų metų matome, kad per pusę procento išaugo klaidų lygis. Tai nėra tinkama kryptis. Auditorumo ataskaitoje skaitome, kad e, e, didžiausias klaidų lygis e, yra aplinkos, žuvininkystės, žemės ūkio, transporto, energetikos, užimtumo, mokslo tyrimų, vystome bendradavimas rytyse. Bet tai praktiškai beveik visas biudžetas Taip, yra dvi srytys, dvi politikos srytys ir mano kolegos tai paminėjo, kur e, klaidų e, e, lygis sumažėjo palygint su pernai žemės ūkis 2,3 procentai. Mokslo tyrimai ir technologijų plėtra 1,3 procentų, tai svarbus dalykai. E, bet transportas 6 procentai klaidų lygis, tai labai aukštas lygis. E, kolega Mulderis e, paminėjo valstybių narių atsakomybę ir jūs, pana Šemete, tai minėjote ir tai visiškai aiškiai atsispindi auditorumo ataskaitoje. Regioninė politika 60 procentų aptiktų klaidų E, praktiškai yra valstybių narių atsakomybė. E, valstybės narės turėjo jas aptikti. Ir e, kaip ir pranešėjas sakė, ir ponas Mulderis sakė, mes turime ieškoti kažkokių naujų metodų. Parlamentas prieš keletą metų bandė uh, priversti valstybės narės prisimti politinę atsakomybę. Bandėme viską, kas tik tai įmanoma, stengdamėsi pastumti jas tinkama e, kryptimi, bet kol kas mums nepavyko. Man atrodo, kad tai yra pagrindinis tikslas, kalbant apie biudžeto patvirtinimą. E, galime kaltinti komisiją, žinoma, bet e, ką galime padaryti, kai valstybės narės leidžia, toleruoja tokį klaidų lygį. Norėčiau, kad komisija mums labai praktiškai pasakytų, kaip galima tuos klaidų lygius sumažinti, tą tendenciją apsukti, apgręžti. Galbūt reikia nustatyti kažkokius laiko terminus tam ir tada turime jau susitelkti ties taryba ir pasiūsti pirmininkaujančiai valstybei labai aiškę žinę. Ir e, kai jie pas mus atvyks, e, kitą kartą paklausti, o ką pirmą kartą jie rimtai ketina nuveikti, užtikrinant teigiamą biudžeto patvirtinimą. Tiesą sakant, kol kas e, taryba rimtai į tai nepažvelgė. Viskas yra tiesiog pastumiama į šoną. E, atliekama paprasta procedūra, bet taip neturi būti. Jeigu e, įvertinsime valstybių narių ir tarybos e, atsakomybę, kurie atsispindi auditorumo ataskaitoje, taip neturėtų būti. Ir tai reiškia, kad mes privalome tarybą pasikviesti atvykti čia ir iš jos tikimės ne kažkokios uh, E, daug kartų sakytos kalbos, bet rimtų veiksmų. Kaip aš ir sakiau, e, tos visos ataskaitos nuo vakar vakaro nesugebėjau perskaityti, e, nors ir buvo prižadėta, bet teksto vakar elektroniniam pašte aš neradau, taigi su jie galėjau suspažinti tik tai šiandien. Dėkoju. Dabar. GUE NGL frakcijos vardu. Panas Senegard. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju auditorumams už jų ataskaitą. Turėčiau tris klausimus ir bendresnę pastabą. Pirmasis klausimas. susijęs su auditorumų pirmininko pasakymu, kad e, buvo atveju, kai sąnaudos buvo išpūstos. E, man čia kyla klausimas, jeigu jūs tai vadinate klaida, Gal galėtume pateikti pavyzdžių, kada sąnaudos buvo neišpūstas, o pernelik sumažintas. Nes jeigu kalbame apie faktinę klaidą, tai e, reiškia, kad kartais susidursime su sąnaudų išpūtimu, kartais su sąnaudų sumažinimu. Ir e, Jeigu kalbame apie sistematinį veiksmą, bandymą, pavyzdžiui, gauti daugiau pinigų negu kad priimtina, tai reikia galvoti, kaip tai traktuoti. Dabar, kalbant apie Europos vystimosi fondo panaudojimą, yra mm, elektroninė deklaravimo sistema ir ten atrodo mokėjimo klaidų lygis smarkiai yra išaugęs nuo 3,4 procentų iki 5,1 procento. Man kyla klausimas dėl tokios tendencijos priežasčių, panaudojant Europos vystimusi fondo lėšas. Trečiasis klausimas yra susijęs su e, žemės ūkio sritim. Kalbant apie mm, žemės ūkį, matome, kad klaidų lygis e, saliginai nedaug te išaugo. Pagal tą informaciją, kurią aš turiu ir gal jūs galėtumėte ją patvirtinti, tai žemės ūkija 2011 metais buvo atlikta daugiau negu anksčiau patikrinimų. Tad e, galbūt galima matyti koreliacija tarp patikrinimų skaičiaus ir klaidų lygio. Tad ar galima iš čia daryti kažkokias išvadas? Ir ar galima tą patį būti pasakyti apie kitas sritis? Tad e, jeigu patikrinimų skaičius e, kitose srityse irgi padidėtų, ar taip pat atsirastų didesnis klaidų lygis ir kitose srityse. Tad e, tokie būtų tie trys klausimai. O dabar bendresnė pastaba. Tarp 2006 ir 2009 metų mes matėme, kad klaidų lygis mažėjo. Komisija prisijėmė savo e, šį laimėjimą. Aš tikrai pripažinčiau komisijai jos nuopelnus, bet paskui matėme, kad 2010-aisiais klaidų lygis vėl ėmė kilti. Tada komisija sakė, kad tai yra toks sutapimas, tai atskiri metai, e, e, jie negali priskirti šio reiškinio vienai kuriai priežasčiai. Dabar mes žiūrime, kad vėl e, klaidų lygis kyla, tad ir vėl ar tai yra kažkoks sutapimas, ar tai įvairių uh, veiksnių e, sutapimas. Aš sutikčiau su ponu Mulderiu, kai jisai sakė, kad kiti metai bus esmingai svarbus. Labai sunku įsivaizduoti Europos parlamentą, e, parlamento narius, e, grįžtančius prie savo rinkėjų, kai klaidų lygis auga per pastaruosius tris metus. Iš tikrųjų, e, jau 18 metų, kai parlamentas atmeta komisijos ataskaitas ir e, sunku mums bus eiti pas savo rinkėjus ir paaiškinti jiems, kad e, iš eilės tris metus matome problemų su ataskaitomis. Dėkui. Vielen Dank, Herr Epping. Ponas Epink, po to ponė Andrijas. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš įsivaizduoju, kokioj pozicijoje yra pona Šemeta, jo pirmtakas ponas Kalasas buvo atsakingas už biudžeto kontrolę. Ir prisimenu, kad kas kart, kai vyko tokie mūsų kasmetiniai susitikimai mes tarsi būkštavome, kad e, mus spragins tie Europos parlamento nariai, nes tada dirbau pono Kalaso kabinete dėl įvairių klaidų lygio, dėl e, skirtumo tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Mat, mokėjimų matome, kad vėlgi klaidų lygis išaugo, netitikimo yra daugiau. Uh, Ir biudžeto kontrolės komitetas tarsi nori daugiau Europos, nori daugiau įgaliojimų, galių ES ir mes bandome prisimti įsipareigojimus, kurių negalime laikytis. Praeitų metų pabaigoje vienas, vien, vien, pusantro milijardo eurų buvo perviršis. Taigi tai reiškia, kad ES pinigų kaip ir netrūksta. Taigi aš nelabai suprantu, kodėl mes visuomet didiname tą biudžetą, jeigu nesugebėme tinkamai panaudoti turimų lėšų. Jeigu pažvel, pažvelgtumėme į klaidų maržą ataskaitoje, 18 kartai iš eilės panašu, kad nebus pozityviai įvertinta situacija ir jeigu pamatytum, pažiūrėtumėme, koks yra klaidų lygis kaimo plėtros, aplinkosaugos rytyse, matome, kad jis yra didelis. Ir tai yra labai svarbu komisijai Ir tikrai sudėtinga bus pasiekti 2 procentus klaidų, 2 procentų klaidų lygį energetikos, transporto, kitose svarbiose politikos rytise. Galbūt lūkesčiai yra per dideli, nes tai yra ta politika, kuri yra grindžiama biurokratija. Biurokratija, pareigūnai, struktūros. Tikrai labai sudėtinga suprasti, kas vyksta, kur. Yra toks bendras taikomas metodas ir lyg yra bandoma uh, iš Briuselio valdyti situaciją, valdyti centrinių lygmenių tai, kas vyksta valstybėse narėse ir galbūt mes jau pasiekėme galimybių ribas. Na ir aš gal šiame kontekste norėčiau užduoti klausimą. Kalbant apie vystojo bendradarbiavimo pagalbą, Europos vystomo bendradarbiavimo fonde yra 5, 5 procentų klaidų lygis. Taigi, man įdomu, kaip yra su biudžeto parama. Yra šiuo fondu naudojama biudžeto parama tom šalims, kurios, kurioms trūksta geros valdysenos praktikos, pavyzdžiui, Haitis. Ar jūs tikrinate, ar tos lėšos yra tinkamai naudojamos, ar jūs tiesiog pažiūrite, ar pinigai buvo tikrai nusiųsti tai šaliai ir viskas, ir tiek. Ar tikrai realiai bandote įvertinti, ar projektai yra tinkamai įgyvendinami ir ar pasiekiamas užsibrieštas tikslas. Ačiū, ponia Andresen. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau priminti kontekstą, kuriame mes aptarėme šį audito rūmų, šią audito rūmų metinę ataskaitą. Išgyvenome krizę. Komisija ir parlamentas prašo 7 procentais didinti 13 metų biudžetą. Taip pat mes prašome 5 procentais didinti kitą daugiametę finansinę programą. Kalbėjome apie klaidų lygį, tačiau aš čia žvelgiu į klaidų dažnį ir tikrai matome, kad 50 procentų sandorių didesnėje biudžeto dalyje yra susijęs su aukštais klaidų lygiais, daugiau nei 50 procentų. yra teigiama, kad valstybės narės e, turėtų prisimti atsakomybę už tai. Aš tam nepritariu. Aš manau, ka, manau kad komisija yra už tai atsakinga, kadangi komisija turi galimybių stabdyti mokėjimus, kai mato, kad yra netikslumų. Mokesčių mokėtojai patiki savo pinigus komisijai ir komisija būtent turi galių finansuoti ar stabdyti finansavimą, jeigu mano, kad yra netikslumų. Norėčiau paklausti pono Kandeiros, Kaldeiros, jeigu sandorių, peržiūrint sandorius, matome, kad Europos komisija, tarkim, sustabdė mokėjimą užtikus netikslumą. Ar jie prižiūri tokias situacijas? Buvo kalbama apie tai, kad klaidos nebūtinai yra sukčiavimo atvejai. Man, kuomet išlaidos yra nepateisinamos, tai yra sukčiavimas. Ta valstybė, ta, ta valstybė narė, kuriai aš atstovauju, mano valstybėje atsakingas asmo už tai eina į kalėjimą. Taigi, ar auditoriai mano, kad tikrai klaida nėra sukčiavimo atvejis? Taip pat buvo pasakyta, kad valstybių narių deklaracijos galbūt būtų tinkamiausias sprendimas. Aš irgi tam nepritariu. Valstybės narės pačios ne, negali prisimti atsakomybės už tas išlaidas, kurios yra valdomas, valdomos skirtingose šalies institucijose. Aš manau, sprendimas galėtų būti štai koks. Europos parlamentas bent jau kartą turėtų nepatvirtinti komisijos biudžeto įvykdymo. Uh, Taip pat ponas Kaldeira kalbėjo apie sąžiningas ataskaitas. Na, aš norėčiau, kad jos būtų sąžiningos, nes 2011 metų pabaigoje komisaras atsakingas už biudžetą mus informavo vasario mėnesį, kad biudžete trūksta 11 milijardų, o balandį teigia, kad pusantro milijardo yra per daug lėšų. Tai nežinau, jokioje organizacijoje sunkiai įsivaizduoju, kaip galėtų būti toks didžiulis skirtumas, vertinant biudžetą. Per du mėnesius taip staiga gali pasikeisti biudžeto padėtis. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad praeitų metų ataskaitoje jūs kalbėjote apie netinkamą avansų mokėjimą netinkama informacija apie avansų mokėjimą. Šį kartą apie tai neužsiminėte. Gal galėtumėte pateikti, ponė Kaldeira, daugiau informacijos. Ačiū. Dank, Frau Andreasen. Ačiū, ponė Andreasen. Klausimai kaupėsi, dar du kolegos prašo žodžio, jiems jį suteiksiu, po to paprašysiu atsakyti mūsų svečius į klausimus. Dabar užduos savo klausimą ponė Greslė. Ačiū ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad e, šimetinė auditorumo ataskaita yra įdomi. Kolega Piperis minėjo, kad jis skaidresnė nei ankstesnių metų. Mm Aš bandau dabar atsiminti, ar ir prieš metus e, buvo įtraukta į ataskaitą sveikatos apsaugos sritis e, kaimo vietovėse. E, taip pat tiesioginė atsakomybė yra suplakama į vieną krūvą su bendra atsakomybė už lėšų panaudojimą atitinkamai. Dėl to bendras vaizdas netampa aiškesnis, Mes to nesame patenkinti, taip pat kaip ir nesame patenkinti dėl to, kad dėl pastarų metų poveikio bendras skaidrumas mažėja, tačiau prie to dar grįšiu, noriu užduoti klausimus, kalbant apie struktūrinių fondų lėšas bei energetikos ir transporto sritis, čia galime konstatuoti, kad skaidrumas nepakankamas, kad atsakomybė yra bendra ir e, dėl to viskas tampa tik painiau, taip pat ir mokslinio tyrimo srityje, kalbant apie sanglaudos e, politiką. Padėtis čia mano vertinimu taip pat pablogėjo, nors ataskaito apie tai neminima, nes tik kas penktas mokėjimas nėra klaidingas e, sanglų, iš sanglaudo fondo lėšų. E, prieš metus e, 75 procentų apimti turėjome, mums reikėtų tikrai susirūpinti dėl sanglaudos fondo lėšų panaudojimo valstybėse narėse, nes būtent ten aš išvelgiu daugiausiai administravimo problemų. Taigi pirmiausiai norėčiau aiškesnio sanglaudos fondo lėšų vertinimo, panaudojimo vertinimo. Taip pat e, reikia pasakyti, kad dabar e, kai kuriuose šalyse projektai finansuojami iš ES lėšų 100 procentų ir ta e, RAL padėtis yra kelinti nerimą. Taigi, kokias išvadas reikėtų padaryti šioje e, srityje, ar tie e, nepanaudojimų lėšų, e, su kuo yra susijusios tos nepanaudojimų lėšų dalys. Bet kalbant apie jaunį apie auditavimo klaidas. Mane taip pat nustebino, kad e, toks didelis klaidų skaičius buvo nustatytas. Ir e, tikrai e, kelia džiulį nerimą tas faktas, kad valstybės narės samdo auditorius kurie nėra pakankamai kompetentingi. Taigi, kokiu veiksmu mes galime imtis, jeigu negalime pasitikėti tais, e, tomis auditorių išvadomis. Ačiū dabar kolega Balčytis. Ačiū, gerimas pirmininkė. Aš taip pat prisidedu prie visų e, padėkų, kur eina kalba apie šios audito medžiagos pateikimą. Galbūt, aišku, ateityje būtų gerai, kad mes ją gautumėm šiek tiek anksčiau, nes e, visiškai iš vakaro prieš pat posėdį nebuvo lengva ją peržiūrėti ir suprasti kur vis dėlto šiandieną yra pačios didžiausios problemos. Aš norėčiau užduoti pirmą klausimą auditorumų pirmininkui. Ar iš tikrųjų šitą informaciją, kuri yra pateikta ne tik tais dabar šitoje ataskatoje, bet ir ankstesnės, yra patikima? Todėl, kada mes svarstėme e, Europos finansinių interesų apsaugos klausimą ir buvo pranešimas, tai pati Europos komisija jau nuo 1989 metų kiekvienais metais kartuodavo sakinį, kad iš valstybės narių mes negalime gauti patikimos informacijos ir todėl mes negalime atsakyti už tą informaciją, kuri buvo pateikta. Tai eina kalba apie tai, kad valstybėse narėse vis dėlto iki šiol egzistuoja nenoras teikti informaciją, <clears throat> kur eina kalba apie e, sukčiavimus. Ir taip pat pritariu savo kolegijai, kuri uždavė, kadangi klaidų e, apibrėžimas nuo sukčiavimo yra labai nedaug, kuo skiriasi tiesiog, kada yra pradėtos teisminės procedūros. Todėl e, aš labai nesiplėsiu, bet mano supratimu jau reikia pradėti galvoti ir kalbėti apie sekančios finansinės perspektyvos e, panaudojimo principus. Mes, e, naujusios ES valstybės, 2004 metais, kada stojom ir pačios Europos komisijos buvo noras, kad su ES parama e, sutvarkyti kiekvienoje valstybėje visas e, blogybės ir kad sukurti žymiai geresnę perspektyvą. Taip, siekis buvo teisingas, tačiau mes komplikavome šitą klausimą, todėl kad ES paramos dydis kiekvienoje valstybėje yra tik tais nuo 5 iki 10 procentų jų metinių biudžetų. Tai reiškia, kad galbūt atėjo laikas permastyti ir pergalvoti, kad ateityje mes neturėtumėm tokių problemų ir tiek daug laiko negaištumėm, kad finansinė parama turėtų būti skiriama toms rytim, kur mes iš tikrųjų galėtumėm žymiai labiau kontroliuoti jų įgyvendinimą. Aš turiu omenyje, kad šiandien ataskaitoje yra parašytas vienas taip pat teiginys, kad lyginant su 2010 metais klaidų lygio suma, rizikos susijusi su rizika klaidų lygio suma padidėjo nuo 400 milijardų, e, nuo 400 milijonų iki 2 milijardų eurų. Tai yra iš tikrųjų didelis skaičiai, kur rodo, kad nors ir klaidų lygis nežymiai išaugo, tačiau sumos dydis yra didelis. E, tikrai būtų galima e, šiandieną daug kalbėti apie santykį Europos komisijos ir valstybės narių, bet aš taip pat pritariu tai nuomonė, kad reikėtų žymiai labiau centralizuoti ES piniginių lėšų panaudojimo principus. Todėl, kad valstybėse narėse, kas tam tikrą laikotarpį vyksta, mm, įvyksta tam tikri demokratiniai rinkimai, keičiasi e, ne tik tais politinė vadovybė, bet keičiasi ir daug žmonių, kurie ateina į tą patį sektorių ir praktiškai jie yra neparuošti. E, dėl tų taisyklių, kurios šiandien yra gana komplikuotos ir sudėtingos. Todėl manau, kad būtų galbūt tikslinga jau pradėti kalbėti apie sekančios finansinės perspektyvos panaudojimo principus ir būtų gerai, kad ir Europos komisija pateiktų savo matymą ir pasiūlymus dėl e, ateinančio periodo. Galbūt mes ateityje ir išvengtumėm tų, tų klausimų, kurie yra, kaip mano kolegos įvardijo, jau keliami net 18 kartą. Ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Balčytis. Ačiū kolegai Balčyčiui. Dabar paprašyčiau pirmiausia auditorumų vadovo pono Kaldeiros ir komisijos nario šiuo metu atsakyti iš tos klausimus. Kuris norėtumėte pradėti? Prašau, pone Kaldeirio. Ačiū, pone pirmininkė. Esu dėkingas už išsakytus komentarus. Uh, gerbiamų komiteto narių ir už pateiktus audito rūmų ataskaitos vertinimus. Galiu džiaugdamasis pasižymėti, kad buvome geriami už skaidrumą, tačiau kita vertus Buvo paminėta, kad ne, taip pat nebuvo visiškai skaidrus ir buvo paprašyta pateikti daugiau informacijos dėl konkrečių klausimų. Aišku, palyginti įvykius per, per tam tikrą laikotarpį yra pakankamai sudėtinga. Mes stengiamės užtikrinti skaidrumą kuo labiau ir atskirose sritise pateikti kuo daugiau išsamesnės informacijos, kad šio komiteto nariai geriau suvoktų problemų esmę regionų politikos srityje ir žemės ūkio kaimo plėtros srityje. Žinoma, mes turėjome kalbėti apie atskirus pokyčius, jų finansinį poveikį ir taip pat poveikį ateičiai. E, manau, kad tą mes padarėme pakankamai skaidriai. Ta aplinkybė, kad e, mokėjimai penktus metus, e, per, per penktus daugiametės finansinės programos metus yra kitokio pobūdžio, tačiau pati sistema per visą laikotarpį daugiametės finansinės programos buvo pakankamai stabili, galbūt pritarčiau ponui Stasui ir e, pasikartosiu penktą kartą iš eilės, nes peržiūrėjau savo visas kalbas ankstesnės per savaitgalį ir, ir tikrai aš nor, nuolat kartoju jau penktą kartą auditorumų vardu, kad mums reikia paprastesnių taisyklių, lėšų panaudojimo schemų ir aiškių tikslų, e, kuriuos būtų galima įvertinti. Taip pat reikia veiksmingų ir e, nebrangiai kainuojančių kontrolės mechanizmų ir e, pateikdamas savo pasiūlymus dėl atskirų sektorių, dėl žemės ūkio, dėl sanglos fondų, dėl regioninės plėtros fondų, būtent apie tai audito rūmai ir kalba. Mums reikia supaprastinti galiojančias taisyklės, sustiprinti komisijos kontrolės galės, sustiprinti korekcinius mechanizmus bei e, turėtume pastelti naujas e, finansinės priemonės e, tam, kad galėtume nustatyti efektyvius finansinių požiūrių kontrolės mechanizmus. Kalbant apie klaidų mažinimo galimybės, jeigu būtų laikomasi patvirtinto finansinio reglamento taisyklių, tai e, aš galiu konstatuoti, kad kai kurie patikinimo pareiškimai yra siejami būtent su finansinio reglamento nuostatomis. Ir e, tai rodo, kad dėrybos e, dėl finansinio reglamento tikrai nebuvo lengvos ir kad e, patvirtintas nuostatas yra pakankamai sudėtinga įgyvendinti ir jų laikytis. Ir, e, Aš manau, kad būtent e, siekiant viešųjų pirkimų srityje supaprastinti procedūras 2011 metais auditorumai pateikė savo nuomonę. Teikdami pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų tvarkos supaprastinimo. E, Mes siūlime remtis pagrindiniais bendrosios rinkos veikimo principais, siekdami tas procedūras supaprastinti. Ponas Mulderis pabrėžė labai aiškiai, užduodamas klausimą, ko galime tikėtis iš naujo finansinio reglamento mes e, tikrai galime kalbėti apie tam tikrą potencialą skiriuose sektoriuose, tačiau turime dar šiek tiek palaukti ir e, būti kantrus, kalbant apie klaidų apimtis ir sąsajas su e, mokėjimais bei finansinėmis korekcijomis, tai finansinės korekcijos taikomos ne 2011, bet ankstesniems metams. Tarpuskaitos ir kiti korekciniai mechanizmai yra taikomi ankstesnių metų mokėjimams, o ne 2011. Į tai noriu kreipti dėmesį. Mes, aišku, atsižvelgiame ir matome ir vertiname tai kaip didžiulę pažangą, būtent tą faktą, kad komisija paviešino atitinkamą informaciją mūsų ataskaitoje. Rašoma, kad uh, e, e, generalinių direktoratų vadovų atitinkamuose pareiškimuose įvardėmos e, problemos Atskirose sritise mes, aišku, manome, kad reikėtų jose imtis atitinkamų taisomųjų veiksmų. Užduotas klausimas, kodėl žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje tik daug klaidų pasitaiko ir kokios ten svarbiausios problemos. Ponas Piperis tą klausimą uždavė. Manau, kad Atsakymus galima rasti mūsų ataskaitoje. Būtent mokėjimų tvarka šioje srityje ir galiojančios taisyklės nėra visapusiškai taikomus ir todėl negalime išvengti klaidų. Čia reikia kalbėti apie pirmojo kontrolės ligmens arba klaidas pasitaikančius pirm, pirmajame kontrolės lygmenyje, kuomet e, pritariama atitinkamius mokėjimams. Taigi čia reikia kalbėti apie tas pirmasis gynybinės linijas, e, kurios yra valstybėse narėse ir kurios šiuo atveju yra pralaužiamas. Žinoma, taisyklės galiojančios valstybės narėse yra labai svarbios ir jeigu mes bandome e, pasitelkti atitinkamą sistemą pagal tinkamumo kriterijus, tai tie tinkamumo kriterijai paramos gavimo yra nustatomi valstybėse narėse, o ne ES lygmenių ir dėl to kyla nemažai problemų ir būtent toje srityje reikia supaprastinti galiojančią tvarkas, taigi kalbant apie e, būsimą daugiametę finansinę programą jau yra numatomi šeši supaprastinimo lygmenys ir gautinis sprendimas priklauso, aišku, nuo tarybos valstybių narių siekio imtis reikiamų žingsnių. Buvo klausimų užduota tikrai labai daug ir, nežinau, galbūt galėčiau į juos atsakyti taip pat raštu, bent į tuos, į kuriuos nesugebėsiu atsakyti žodžiu dabar. Aš noriu palikti laiko ir kolegoms. Buvo užduos klausimas, ar didesnės kontrolės apimtis reiškia ir didesnį klaidų skaičiaus aptikimą. Nelabai e, suprantu jūsų klausimo potekstį. Aišku, žemės ūkio srityje, kaimo plėtros srityje daugiau klaidų aptikta ne dėl to, kad buvo padidintos kontrolės apimtis e, Atsiprašau, kad e, vėl e, grįžtų prie e, žemės paskirties pavyzdžio, kuomet, pažiūrėjau, atnaujinama valstybės, iš valstybių narių pusės atinkama informacija apie, tarkime, atskirų žemės ūkio naudmenų apželdinimo miškais. Tai jeigu ta informacija nėra atnaujinama, tai mes savo duomenų bazėje, duomenų sistemoje ir turime atitinkamus duomenis. Manau, kad e, valstybės narės turi dėti atitinkamas pastangas, kad atnaujintų informaciją susijusią su žemės naudmenų paskirtimi, nes priešingų atveju e, visuomet pastakius klaidų susijusių su mokėjimais arba uh, Pavyzdžiui, e, kalbant apie tam e, tikrus pastatus ir panašiai, kurie taip pat įtraukiami į bendrąją domenų sistemą, e, kurie yra tinkami gauti ES finansinę paramą arba netinkami, tai jeigu duomenys nėra laiku atnaujinami, tai mes negalime tikėtis klaidų apimčių, klaidų skaičius sumažėjimo net ir vykdant atitinkamas patikras ir kontrolės e, klaidų aptinkama, tačiau didesnis kontrolės apimtis nereiškia automatiškai didesnio klaidų aptikimo. vystamojo bendradarbiavimo. Manau, kad mūsų ataskaitoje taip pat yra aiški pozicija išreikšta taip pat ir dėl nevykdytų įsipareigojimų savo nuomonę ir vertinimą aiškiai pareiškime, mes galime pateikti atitinkamų pavyzdžių apie atskirų projektų įvertinimą, kuomet mūsų auditoriai vertino atskirus projektus ir pastebėjo nemažai rimtų pažeidimų bei klaidų susijusius su finansavimui ir atitinkamai tų klaidų poveikis buvo įvertintas ir auditorum pozicija šiuo atveju yra labai aiški. Ponsadrėsio klausimas dėl klaidų dažnumo. Mes taip pat pastebėjome, kad palyginti pastaruoju šių metų duomenis, klaidų dažnumas padidėjo atskirose sritise, labiau, vienose srityse labiau nei kitose. Kalbėdami apie klaidų dažnumą turime aiškiai suvokti, ką tai reiškia ir e, nepainioti čia nesuderinamų dalykų. Klaidų dažnumas yra siejamas e, su tam tikromis problemomis atskirose sritise ir e, kai kurių klaidų dažnumo poveikis yra didesnis, kai kurių mažesnis, pavyzdžiui, pramonės grandinėje, e, automobilių gamybos e, grandinėje. Palyginant situaciją, e, būtų galima teikti, kad automobilių gamybos grandinėje 44 atvejais iš šimto pasitaikė trūkumų. Tai toks būtų tas klaidų dažnumo vaizdinis įvertinimas. Tačiau reikia kalbėti apie klaidų dažnumo poveikį biudžetui ir būtent tai reikia vertinti ir išmatuoti. Galima teikti, kad per pastaruosius trejus metus, aišku, sviravimų visuomet pasitaikė, per tą laikotarpį. Taigi tų sviravimų e, mes patirsime per ilgesnį laikotarpį tikrai nemažai ir galėsime konstatuoti, tačiau per pastarosius trejus metus mes galime konstatuoti, kad e, klaidų lygis buvo pakankamai stabilus klaidų lygis buvo pakankamai stabilus. Tačiau aš nemanau, kad esant dabartiniai tendencijai mes sugebėsime pasiekti tą 2 procentų lygį. Taip būtų teikti neatsakinga. Komisija buvo užduotas klausimas dėl, dėl to, ar komisija sustabdė mokėjimus, nustačius atinkamus pažeidimus. Mūsų ataskaitoje pateikiami konkretus pavyzdžiai apie tai, komisija jau susigražino atitinkamas netinkamai išmokėtas lėšas, remdamasi audito rūmų pateiktais duomenimis, Europos socialinio fondo lėšų panaudojimo atveju tokių pasitaikė keli. Taip pat dėl e, netinkamai užpildytų mokėjimo e, prašymų deklaracijų, kuomet buvo prašyta per didelių sumų, tais atvejais taip pat lėšus buvo sugražintos. Pone Greslė uždavė klausimą apie tai, kodėl nepatikimi, nepatikimos išorinio audito išvados ir kas kontroliuoja išorinius auditorius ypač tose sritise, kur išoriniai auditai, auditai buvo atliekami, tai yra mokslinio tyrimų srityje, mes konstatavome, kad e, auditoriai, e, išoriniai auditoriai neaptiko tų problemų, kurias vėliau aptiko audito rūmai. Mūsų ataskaitoje kalbam apie svarbius projektus ir kaip mas dėmesys, kad išorinio auditoriai nepateikė tinkamos informacijos komisijai. Manau, kad komisijai tai turi atsižvelgti pakankamai rimtai ir, dėl, ir glaudžiai bendrabiauti su institucijomis, kurios išduoda atitinkamus sertifikatus ir ieškoti būdų, kaip tie išoriniai, kaip padaryti tuos išorinius auditus patikimesniais. Taip pat mums reikia mm, daugiau patikimos informacijos iš valstybių narių. Ponas Balčytis apie tai teisingai kalbėjo. Ir mes e, raginame komisiją čia e, taip padėti daugiau pastangų ir e, atkreipti dėmesį, kad metinės veiklos ataskaitose būtina pateikti daugiau patikimesnės informacijos, o tai priklauso taip pat ir nuo valstybių narių pasirinkimo tą informaciją teikti. Sanglaudos fondo e, lėšų panaudojimo srityje klaidų dažnumas yra pakankamai didelis, tačiau kalbėdami apie sąjungos politiką, neturėtume painioti jos su sąjungos fondo lėšomis, nes sąjungos politika apima taip pat regionės plėtrą, energetikos sritį, o šios sritis finansuojamas tiek iš sąjungos fondo, tiek iš regionės plėtros fondo, tiek iš kitų. Uh, šaltinių finansavimo, tai kalbėdami apie sanglaudos politiką, kalbame ne vien apie sanglaudos fondą, tačiau taip pat ir apie tas mano anksčiau minėtas sritis 27 valstybės narėse, kurios apima taip pat ir sanglaudos fondą. Problemos patiriamos šiuose sritise panašios į anksčiau minėtasias, jų pasitaiko ir kitose sritise. Pirmiausiai nuo pat pradžių buvo atitinkamas atsilikimas, nes pereinant iš ankstesnio finansinio laikotarpio prie dabartinio. Mes e, pastebime tinkamą tendenciją sąjungos politikos rytyje, kad bendras klaidų lygis sudaro 7,5 procento ir Uh, Taip pat konstatuojame, kad e, neįvykdyti įsipareigojimai, ypač struktūrinių e, fondų, salos fondų e, sritise ir sąlygoja tą didesnį klaidų skaičių. Taip pat konstatuojame, kad valstybės narės reikalauja gražinti nemažos apimties lėšus ir dėl to komisijai kyla tam tikrų mokėjimo, e, tam tikrų problemų su mokėjimu srautais. Bet e, biudžeto prognozės yra tokios, kokios yra. Ir gautinė pozicija atspindi pateikiamas sąskaitos. Ir jūs e, tą dalyką žinote daug geriau nei aš, nes e, būtent metų pabaigoje reikia visas tas e, sąskaitas arba daugumą jų padengti. Manau, pirmininkė, kad kalbu jau per ilgai, todėl baigsiu savo atsakymus į klausimus ir į tuos klausimus, į kuriuos neatsakiau žodžiu, esu pasirengęs komiteto nariams atsakyti raštu. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pirmininkui Kaldeirai. Žinau, kad turėsite išvykti po kelių minučių, todėl leisiu savo dabar pratesti vieną jūsų išsakytą mintį apie tai, kad audito rūmai jau daug metų atkreipia dėmesį į tai, kad būtina tai pakeisti biudžeto sandaros tvarką, kad visos procedūros taptų paprastesnės ir kad komisija bei valstybės narės turėtų aiškius tikslus, kurios galėtų gyveninti. Galėtume dabar geotės žodžiais pasakyti, kad e, pasituojant ištrauką iš Fausto, kad žmogus klysta e, tiek, kiek jis ko nors siekia. Ir uh, taip galbūt pateisinti tą klaidų e, lygį pakankamai didelį, tačiau toks vertinimas tikrai nebūtų pats tinkamiausias, mes turėtume siekti mokytis iš savo klaidų, todėl būtina kreipti dėmesį į tai, kad e, daugelį metų jūsų ataskaitose pateikiami įvertinimai, iš kurių nedaromi, nedaromos pakankamos išvados. Aišku, mes negalime tikėtis absoliučiai e, lėšų administravimo e, visiškai be klaidų, tačiau taip pat negalime konstatuoti, kad šios rytie daroma būtų kokia nors rimtesnė pažanga, todėl e, turime aiškiai parodyti pirštu už tai atsakingoms institucijoms ir pareigūnams ir atkreipti į tai jų dėmesį. Aš manau, kad komisija auditorumo ataskaita e, ir ataskaitos galėtų tapti svarbia priemonė, šiek tiek iš kitokios perspektyvos vertinant ir vidaus audito išvadas ir pas Kaldeira atkreipė dėmesį į atsitiktinių patikrinimų metu išaiškėjančias tam tikras problemas, kurios nėra aptinkamos kitais atvejais. Aš noriu komiteto vardu pasakyti, kad mums audito rūmų tiek metinės, tiek specialiosios ataskaitos yra labai svarbi priemonė palengvinanti mūsų darbą, nes e, dabar prasidėsiančios biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros metu mes užduosime nemažai klausimų, į kuriuos tikėsimės atsakymo ir e, netgi ir tų, tų atsakymų e, kurių galbūt pasigėdome auditorumo ataskaitoje. Naudodamas progą dar kartą noriu padėkoti auditorumams ir vadov, jų vadovui už bendradarbiavimą. Ja, wir verstehen, dass Herr Caldera. Ponas Caldera dėja dabar turi kitų įsipareigojimų, tačiau nepaisant to norėčiau suteikti žodį komisijos nariui šiemetai, prašydamas jo sakyti į klausimus susijusius su bendra komisijos pozicija, ne tik atskirų jos žinybų pozicija. Šiaip skaitai, e, prašau e, pristatyti komisijos poziciją dėl bendrų auditorumų ataskaitos nuostatų vertinimo. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu trumpai kalbėti, trumpai atsakyti į klausimus. Na, tiesioginių klausimų komisijai nebuvo labai daug. Na, bendra tokia pastaba yra, kaip įvertinti klaidų lygį klaidų, kurio, kurios buvo surastos 2011 metais. Ir galiu tik tai pakartoti, kad mano manimo 3,9 procento klaidos lygis yra neblogas rezultatas, kurio mums pavyko pasiekti, atsižvelgiant ypač į tai, kad visos programos jau vykdomos. Pavyzdžiui, 2000 2009 metais klaidų lygis buvo 3,3 procento. E, tai normalu, nes tuomet buvo mokami avansai, nedaug buvo tarpinių galutinių mokėjimų. Na ir mes visi suprantame, kad per tuos tarpinius galutinius mokėjimus klaidų lygis ir rizikos lygis yra kur kas aukštesnis nei tuo avansų mokėjimo laikotarpiu. Tačiau visos tos programos dabar jų atveju yra išmokamo, išmokiami tarpiniai arba galutiniai mokėjimai ir vis tiek mums pavyko kažkaip išsaugoti klaidų lygį mažiau nei 4, 4 procentų klaidų lygį. Turime nepamiršti, kad keitėsi ir auditorumų metodika. 0,1 procento dėl to prisidėjo prie klaidų lygio ir aišku turime atsižvelgti ir į tai, kad jau susiklostė tokia situacija, kai visi kokiu tai patobulinimu pasiekti yra kur kas sudėtingiau nei prieš keletą metų, kai klaidų lygis buvo 7,3 procento arba 6,9 procento. Taigi turime suvokti, kad mes jau artėjame prie tų ribų, prie galimos pažangos ribų. Kitas dalykas. Mes su audito rūmais kalbame apie tai, kiek, kokį poveikį daro korekcijos ir susigražintos lėšos, bet turime nepamiršti, kad komisijos valdymo ir kontrolės sistemos yra daugiametės, daugiamečio pobūdžio ir audito rūmo ataskaitos yra metinės ataskaitos. Ir aišku, jeigu atsižvelgiame į sugražintas sumas ir korekcijas, uh, 1,5 procento buvo susigražinta 2011 metais, tai čia tikrai yra nemenka suma. Ir aš sutinku su pirmininku Kaldeira, kad nebūtinai tai visuomet yra susijęs su 11 metais, bet vis tiek tai yra labai svarbus veiksnys, nes kai prieartėsime prie daugiametės programos pabaigos, visi tie pakoregavimai, tos korekcijos, susigražintos lėšos iš tiesų bus labai svarbios skaičiuojant tą klaidų, likutinį klaidų lygį. Taigi dėl to aš štai taip ir vertinu bendrai situaciją. Taip pat manau, kad reikia atsižvelgti ir į tai, kad buvo patobulėjo situacija sanglaudos politikoje nuo 7,7 iki 5,1 procento sumažėjo klaidų lygis. Iš tiesų, kai mokėjimai yra daromi pilnu tempu, tai yra tikrai neblogas pasiekimas, ypatingai socialinio fondo atveju jau pasiekime tokį klaidų lygį, kuris priartėjo prie to reikšmingumo ribos. Taip pat norėčiau pabrėžti ir kitą svarbų dalyką. Galbūt faktiškai pirmąjį kartą Rizikos, klaidų rizikos vertinimas metinės veiklos ataskaitose, kurias teikia generaliniai direktoriai, beveik atitinka auditorumų vertinimus. Tai reiškia, kad sistema patobulėjo rengiantas metinės veiklos ataskaitas ir taip pat turiu pabrėžti, kad kiekvienos išlygos atveju ir jeigu klaidų lygis išauga, pavyzdžiui, kaimo plėtros rytyje arba mokslinio tyrimų plėtros rytyje, visose tose srityse daromos išlygos. Ta padaro mūsų generaliniai direktoriai ir tai nėra, na, tokia nieko nereiškinti išlyga. Komet yra daroma išlyga, generalinis direktorius patvirtina veiklos planą, kaip jis elgsis e, ir kaip spręstas problemas, kurias jis uh, nustatė ir iškėlė tą išlygą. Na ir aš tikiuosi, kad mano kolegos, kiti komisijos nariai, kurie čia atvyks, kalbės apie žemės ūkį, apie sanglaudos politiką, mokslinius tyrimus plėtrą, aš tikiuosi, kad jie pristatys daugiau detalesnės informacijos apie, tas, apie tos veiksmo, veiklos, veiksmų planus, kuriuos patvirtino atitinkami generaliniai direktoriai. Dabar kalbant apie budrumą, kai yra stabdomos programos, yra stabdomi mokėjimai, mes ir toliau esame budrus ir ta priemonė tapo labai svarbi. Ir jeigu tik tai išvelgiame kokią tai problemą valstybių narių sistemose, iš karto stabdome mokėjimus. 11 metais mes 91 stabdėme mokėjimą, 2,6 milijardų eurų. Čia yra bendra suma, buvo suspenduojami mokėjimai. Ir šiais metais, nors metai dar nėra pasibaigę, bet mes jau 89 kartus stabdėme mokėjimus ir keturis kartus suspendavome mokėjimus bendrai 3 milijardų eurų sumai. Taigi tai reiškia, kad tos sistemos, kurios buvo įvestos per šį finansinį laikotarpį. Na ir ateities Klausimas, aš sutinku su ponu Gairiu, kad reikia kur kas daugiau dėmesio skirti valstybių narių lygmeniui. Labai svarbu, kad teisėkros institucijos susitartų dėl finansinio reglamento. Aš manau, kad tai bus didžiulis pasiekimas. Ponas Mulderis, tarkim, kalbėjo apie finansinio reglamento naudą. Aš manau, kad nauda yra didžiulė ir metinės deklaracijos, politinės deklaracijos bus įvestos, taip pat kaštų kontrolės vertinimas ir klaidų rizika susijusi su, su kontrolės kaštais bus vertinama. Taigi aš manau, kad finan, tas naujasis finansinis reglamentas bus didžiulis pasiekimas, patobulinimas, bet to nepakanka. Labai svarbu, kad finansinio reglamento nuostatos būtų tinkamai atspindėtos tuose sektoriniuose šakiniuose teisės aktuose, apie kuriuos dabar daug yra kalbama. Ir, aišku, sanglaudos, pavyzdžiui, srityje tokie, tokie dalykai kaip saligiškumas, kažkas apie tai irgi užsiminė. Naujuose teisės aktuose mes įvedame tą reikalavimą ir komisijos pasiūlymuose saligiškumas atsispindi. Uh, Tačiau daug dabar tai sukėlė diskusijų teisėkros institucijose, mes taip pat bendras finansinės korekcijas irgi įvedame savo pasiūlymuose. Tai reiškia, kad valstybės narės, jeigu yra padaromos klaidos, kurias nustato auditorumai ar kiti auditai, tuomet bendras finansavimo mažinimas arba korekcija būtų įvedama, kas dėja dabar nėra įmanoma pagal veikiančius teisės aktus. Ir tam pasiūlymui labai priešinamas yra valstybėse narėse. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad ir Europos parlamentas reikalautų, pasistengtų, kad na, tie pasiūlymai būtų priimti, tie pasiūlymai, kuriuos pateikė komisija. Na ir pabaigai norėčiau padėkoti už tas diskusijas, kurios šiandien įvyko ir uh, Kaip visuomet komisija pateiks visą reikiamą informaciją tam, kad biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra būtų kuo galima sklandesnė. Aš pats ir mano kolegos kiti komisijos nariai tikrai čia atvyks ir detaliau bus aptariamas kiekvienas skyrius ir bendrai pasikal, bus kalbama, kalbama apie biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą procedūrą. Taigi aš laukiu e, vėlesnių diskusijų. Dėkoju. Ačiū e, komisijos nariui šiame tai. Dabar žodį suteiksiu Jensui Gajeriui, kuris apibendrins diskusijas kaip pranešėjas. Prašau. Ačiū pirmininkė. Labai daug nekomentuosiu. Noriu padėkoti auditorumams. Didžioji jų dalis e, išvyko iš posėdžio, tačiau kai kurie dar liko. Pirmininkas Kaldeira dalyvauja dabar spaudos konferencijoje, kurioje pristato auditorumų metinę ataskaitą. Noriu padėkoti auditorumams, jo nariams už puikiai atliktą darbą. Jis suteikia mums nemažai įdomių minčių, kaip pagerinti biudžeto vykdymo kontrolę. Noriu padėkoti komisijos nariui šiemetai. metai už jo pozicijų pristatymą. Manau, kad dar nekartą susitiksime, apsvarstysime savo pozicijas. Kitas žingsnis bus turbūt e, siejamas su didesnė atsakomybė komisijos nariams už atskirus ES e biudžeto blokus dalis. Ir manau, kad dar turėsime galimybę su jumis sustikti, užduoti atitinkamus klausimus, išklausyti atsakymų. Dėkoju kolegoms už jų mintis ir pasiūlymus. Aš nekantri laukiu intensyvaus darbo susijusio su komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimu. Pirmininkas, ačiū. Baigiame diskusijas dėl audito rūmų metinės ataskaitos pristatymo. Dėkoju visiems diskusijų dalyviams. Tokiu būdu pradėjome metinę biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Dėkojame komisijos nariui šiemetai už jo poziciją. Aišku, vienu ar kitu klausimu, manau, kad turėsime dar nemažai diskutuoti. Norėčiau jūs padrasinti ir pasakyti, kad E, audito rūmų ataskaitą mes vertiname pakankamai rimtai. Manau, kad komisija taip pat tą padarys ir stengsis atsižvelgti į audito rūmų išvadas. Ačiū dar kartą ir iki pasimatymų. We had a, a change in the, in the agenda because the report of staff, the point uh, 8 of the agenda, would uh, be if we have afternoon. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, uh, I suggest that. Mėly kolegos, aš uh, siūlau tęsti posėdį. Mėly kolegos, siūlau grįžti prie darbo atvarkės svarstymo tolesnio. Pirmininkas tą patį kartoja angliškai. Siūlau tęsti diskusijas tiems, kuriais norėtų tęsti tarpusavyje už posėdžių salės durų, tam, kad galėtume mes toliau dirbti savo darbą. Ja, liebe Kollegen und Kollegen, ich würde gerne die Sitzung fortsetzen. Mėly kolegos, norėčiau tęsti posėdį, prašau todėl visų asmeninius pokalbius tęsti už salės durų. Dabar svarstysime Europos audito rūmų specialią ataskaitą numeris 6-2012, kurios tema Kipro turkų bendruomeniai teikiama ES parama. Pranešėjas yra ponas Kalfinas šiuo klausimu, prašau jo pristatyti temą. Taigi, kolega, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas, tiksliau specialioji auditorumo ataskaita, apima didžiąją dalį ES e, Kipro turkų bendruomenį teikiamų paramos lėšų. Parama teikiama pagal 2006 m. vasario mėnesio tarybos patvirtintą reglamentą ir iki šiol e, ta parama įvairiems projektams siekia šiek tiek mažiau nei 300 milijonų eurų auditorumo ataskaita buvo siekiama įvertinti paramos teikimo veiksmingumą ir naudą Kipro turkų bendruomeniai. Manau, kad auditorumai pateikė labai išsame vertinimo ataskaitą Čia pradžioje turime paminėti, kad svarstant finansinę paramą Kipro turkų bendruomeniai, reikia atsižvelgti ne tik finansinius biudžeto kontrolės aspektus, tačiau, kaip įsivaizduojate, šis klausimas glaudžiai susijęs su e, taip pat jautriais politiniais aspektais, įvairių skirtingų institucijų primais sprendimais, naudojama politinė kalba ir taip toliau. Panašiai net ir auditorumai, pateikdami savo ataskaitą ir darydami tą tinkamai, turėjo atsižvelgti į kai kurios aspektus, kurie nebūtinai buvo susiję vien tik su finansiniais dalykais. Taigi, taip pat ir kalbinės formuluotės, kurios yra pasirinkamos, neleidžia mums lyginti šios programos su kitomis ES finansuojamomis paramos programomis. Ši programa yra pakankamai unikali, atsisvelgiant į paramos gavėjus ir reikalavimus taikomus teikiamiems teikiamams projektų paraiškoms atsižvelgiant į procesus vykstančius pačiame Kipre ir į tai, kad tas reglamentas buvo patvirtintas 2006 metais ir jo buvo siekiama padėti suvienyti Kiprą. Mūsų sprendimas buvo priimtas siekiant šio tikslo. Auditorumo ataskaita, kurią pristatys e, jų atstovas, e, yra pateikiamas e, tinkamas e, projektų finansavimo vertinimas. Taip pat auditorumai konstatuoja ir tam tikrus neatitikimus arba trūkumus palyginti su kitomis es finansuojamomis paramos programomis. Ir būtent politinio, dėl politinio konteksto uh, ši paramos programa yra kitokia nei kitos, todėl labai sunku kartais e, palyginti šią programą su kitomis. To priežastis dažniausiai susijusios taip pat su ES atstovybės administraciniais gebėjimais. Prieš kurį laiką Buvo kelias klausimas e, dėl ES atstovavimo Kipro turko bendruomenėje šiuo metu atskiras Europos Atskiras skyrius ES komisijoje yra atsakingas už šios paramos programos kontrolę ir stebėsiną. E, taip pat atskiras padalinys veikia ir Kipre. Taip pat e, Kipro padalymas e, neleidžia ES institucijoms e, pripažinti oficialiai Kipro turkų bendruomenės administracinių e, struktūrų ir dėl to šią programą vertinti tampa pakankamai sudėtinga ir sunku. Aišku, audito rūmai pristatys savo išvadas, pateiks rekomendacijas. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą aplinkybę, kad šią programą turėtume vertinti atskirai, nes ją labai sudėtinga e, yra lyginti su kitomis ES paramos programomis likusiame, e, likusiam pasauliu. Galbūt kai kurių sąsajų panašumų galėtume išvelgti su, su ES parama teikiama Palestinos savivaldai, tačiau tikrai nenorėčiau ir e, raginčiau jūsų tiesiogiai nelyginti šios programos su kitomis ES paramos programomis ir tikrai akivaizdu, kad idealios padėties čia negalime tikėtis, trūkumus nebūtinai bus galima pašalinti, taikant tas pačias priemonės, kurias taikome kitur. Taigi, manau, kad čia naudodamasis progą turėčiau padėkoti tiek auditorumams, tiek komisijai, ypač už tai, kad pastaroji sugebėjo užtikrinti, kad ši programa ir toliau būtų tęsiama po 2006 metų. Ačiū uždėmesi, ačiū ponui Kalfinui, ar kiti kolegos norėtų kalbėti. Atrodo, kad šiuo metu tokių kolegų nėra. Taigi galiu Jums tik pranešti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi 2012 metų <laughs> lapkričio 12 dieną 12 valandą. Norėčiau dabar suteikti žodį auditorumų atstovams. Ponas e, Rostok. Prašau. Um. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai nedaug ką galėčiau pradžiai pasakyti, pristatydamas šeštąją 2012 metų audito specialiją ataskaitą, kadangi ji apibendrinta jūsų pateik, jums pateiktose dokumentuose, audito rūmai atliko veiklos rezultatų auditą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, ar komisija finansinės pagalbos nuostatas veiksmingai pritaikė Kipro turkams. Na ir buvo audito tikslas būtent tik vieną šį klausimą atsakyti. Mes nebandėme vertinti, ar programa bendrai prisideda prie tikslo suvienyti Kiprą. Taip pat nesistengėme spręsti platesnių klausimų susijusių su salos ateitimi. Mes padarėme pozityvių išvadų, komisija tinkamai rengė programą ir ją valdė tinkamai atsižvelgiant į sudėtingas aplinkybės. Lėšos buvo panaudotos taip, kad programos tikslai buvo atspindėti ir davė pozityvių rezultatų. Kaip visuomet, mes padarėme ir tokių mažiau pozityvių išvadų. Projektas dėl vandens nudruskinimo nedavė rezultatų ir taip pat e, kėlėme klausimą, ar kiti projektai buvo tvarūs ir ar jie turėtų būti tesiami, jeigu ir kas, kas nutiktų, jeigu ES finansavimas buvo, būtų nutrauktas. Ir taip pat pateikėme rekomendacijų susijusių su įvairiais scenarijais dėl salos ateities. Taigi tokia būtų auditorumo ataskaita. Jums leidus, ponė pirmininkė, aš dar norėčiau pereiti prie ataskaitos projekto pristatymą, Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją ir jo komandą. Tinkamai pasitelkus auditorumų darbą, mūsų specialioji 6 2012 metų ataskaita didelę dalimi sąžiningai ir tiksliai buvo atspindėta jūsų, jums pateiktose dokumentuose. Tačiau aš tikiuosi, na, komitetas man atleis, kad atkreipiu dėmesį į tris dalykus, kur pranešimo projekte nėra labai atsižvelgiamai specialiąją auditorumo ataskaitą. Pirmiausia yra 11 pranešimo projekto punktas. Ten teigiama, kad Europos parlamentas mano, kad Europos Sąjungai atsižvelgiant į pagalbos tikslus, svarbu išsiaiškinti tikrą Kipro turkų bendruomenės dydį. Panašiai ir į konstatuojamoje dalyje yra apie tai kalbama. Neaudito rūmams e, reiktų komentuoti šį punktą šiame pranešime, tačiau audito rūmų specialioje ataskaita, kurios pagrindų turėjo būti rengiamas ir pranešimas, aš įsivaizduoju, kalba apie 389-6 metų reglamento įgyvendinimą. Ir tame reglamente nėra daromas toks skirtumas E, kuris daromas yra pranešimo projekte, kalbant apie Kipro turkus. Tačiau lėšų buvo programoje skirta atskiriems asmenims, pavyzdžiui, parama studentams ir tos dauguma visgi lėšų buvo skirta infrastruktūroms arba bendrai visiems gyvenantiems toje teritorijoje. Kitas mano komentaras, 30 pranešimo projekto punktas. Ten teigiama, kad stambus infrastruktūros projektai galėtų gauti mažiau dėmesio. Na, čia yra prioritetų klausimas ir ne auditorumams čia reiktų spręsti, kaip ten yra. Tačiau turėčiau paminėti, kad šeštojoje 12 metų specialiojoje ataskaitoje nėra kalbama apie tai, kad infrastruktūros projektai, kurie finansuojami iš ES lėšų, buvo neteisingai pasirinkti arba nepateisintas buvo tas finansavimas, ar būtent, kad tie didžiuliai projektai nebuvo teiktini. Mūsų ataskaitoje apie tai nekalbama. Netgi tas nevykęs nudruskinimo projektas, kiek jau žinau, auditorumai susidūrė ir bandė išspręsti svarbes ir aktualias Kiprui problemas. 40-ame specialiosios ataskaitos punkte apie tai yra kalbama. Ketvirtoji pastaba, ponė pirmininkė, 31-ame punkte, punkte teigiama, kad ES teikiant ES paramą turėtų būti siekiama remti Kipro susivienijimo procesą, o ne jam kliudyti. Na, visi racionalūs asmenys, manau, tam pritartų. Tačiau šis, šis punktas sukuria įspūdį, tarsi specialioje ataskaitoje buvo teigiama, kad ES parama gali kliudyti Kipro susivienijimui. Jeigu taip tai yra tiesa, na, tas įspūdis iš tiesų yra neteisingas ir, kaip sakiau pasisakymo pradžioje, auditorumų ir nebuvo paprašyta išsiaiškinti ir pateikti nuomonę apie tai, kiek ta programa leidžia įspręsti Kipro problemą. Taigi, ponė pirmininkė ir ponios ir ponai, dėkoju už dėmesį. Aš mielai galėčiau pateikti ir tolesnės informacijos, jeigu jos reikės. Ačiū. Thank you very much, Mr. Rushtok. Dėkoju ponui Bostokui už uh, aiškiai išdėstytą auditorumų poziciją Aš gavau informaciją, kad plėtros departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas norėtų žodžio. Dėkoju, panė pirmininkė, dėkoju e, ponui Kalfin e, pranešėjai už pranešimo projektą ir žinoma noriu padėkoti auditorumams ir ponui Bostokui konkrečiai, kuris e, atliko labai ženklų darbą įgyvendinant šį e, reglamentą. Iš tikrųjų, tai e, labai sunki užduotis. E, ji skiriasi nuo kitų panašių projektų. Ir aš iš tikrųjų esu dėkingas už tų visų problemų sudėtingumo supratimą ir dėkoju Europos parlamentui ir kaip ir Europos parlamentas e, noriu pasveikinti auditorumų e, atvirą ir e, aiškę padėties įvertinimą. Iš tikrųjų, reglamento vienintelis tikslas yra siekti salos suvienijimo. E, taip pat, žinoma, mes turime atsižvelgti, kad e, Kipro turkų bendruomenė e, taip pat yra ir ES bendruomenė. Tarp rekomendacijų be abejo yra procedūrų E, supaprastinimo problemą mums pavyko taip pat e, pagerinti bendradarbiavimą tarp Bruselio ir e, mūsų atstovybės Nikosijoje. Ir kalbant apie sutarčių su laikinais darbuotojais laiką, mes turime atsižvelgti į tai, kad ilgesnė tokių sutarčių trukmė leistų mums e, veiksmingiau pasamdyti darbuotojus, kurie dirba vietoje Kiprė. Toliau, ponė pirmininkė, dėl konkretesnių dalykų, e, vandens gėlimo įrenginių projektas iš tikrųjų e, buvo vienas iš didesnių vykdomų tenai E, jis nebuvo tinkamai įgyvendintas e, dėl e, tų dalykų, kurie aiškiai ataskaitoje auditorumų yra išdėstyti. Projekto vertė buvo 28 milijonai, tai yra maždaug kasdy, kasmetinė išlaidų suma. Vadinasi, mes turime pradėti ieškoti alternatyvių būdų padėti e, Kiprui e, vandens e, sektoriuje. Dar vienas dalykas, kalbant apie mūsų įsikišimo testinumo arba tvarumo. Ponas Bostukas tai paminėjo, mes labai rimtai žiūrime į tai, tai atsispindi auditorumo ataskaitos šeštame punkte. Ir visiškai aišku, kad ir Mm, Kipro turkų bendruomeniai reikia nuveikti labai didelį darbą, e, kalbant apie administracinę sąrangą, kad mes galėtume mm, siekti geresnių rezultatų. E, Auditorumo ataskaitoje taip pat kalbama apie tai, kad e, teikiant paramą nėra tinkamo nuspėjamumo. Noriu priminti jums, kad reglamento 389 e, e, veikimas e, net nėra ribotas laike. Jo veikimas turėtų baigtis tada, kai įvyks salos suvienijimas. Ir šiame kontekste e, labai sunku nuspėti tam tikrus dalykus ir sunku planuoti ir prognozuoti. E, audito rūmų ataskaitoje ši problema labai aiškiai dėstama. Mes esame pateikę savo pasiūlymus daugiametės finansų programos kontekste, kurių tikslas yra padėti mums tinkamiau įgyvendinti šią programą. Mes nenorime, kad ta programa tęstusi kuo ilgiau, atvirkščiai mes norime, mes suprantame, kad kuo greičiau, kad tikslas yra kuo greičiau pasiekti salos suvienijimo Aš pritarčiau panui Bosakui, kad parlamentas savo pranešime mm, turėtų iš esmės kalbėti tik tai apie tas problemas, kurios yra susijusios su e, reglamento įgyvenimu. Iš tikrųjų, mm, salos gyventojų problema yra esminė problema, bet tai nėra mm, toks klausimas, kurį mes galėtume išspręsti uh, šio paramos reglamento kontekste. Tas pats pasakytina ir apie 34-31 pastraipas. Dėkuoju. Dabar aš e, štai ką norėčiau pasakyti. E, Mes gavome mūsų kolegos Bart Stas prašymą truputį pakeisti mūsų darbo tvarkę šiandieną, bet prieš priimdami sprendimą šiuo klausimu aš vis tik norėčiau sugrįžti prie mūsų aptariamos temos ir e, suteikti žodį parlamento pranešimo autoriui. Dėkoju, panė pirmininkė, noriu padėkoti e, tiek e, ponui Bosekui, tiek komisijos generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojui už jų pasisakymus. E, džiaugiuosi matydamas, kad mūsų požiūriai nelabai skiriasi šiuo klausimu. Man atrodo, svarbu laikytis dviejų labai svarbių principų. E, pirma, laikytis sutartų formuluočių Ir e, mano pranešimas jokiais būdais nekeičia Europos e, tarybos sprendimų, parlamento rezoliucijų, formuluočių. Tad reikia laikytis to, dėl ko jau yra sutarta. Antra. Iš tikrųjų, kaip e, kolegos ką tik paminėjo, mes turime telktis ties konkrečiais klausimais, kurie yra susijęs su audito rūmų ataskaita ir kiek įmanoma nebandyti spręsti kitų uh, klausimų ir problemų, o jų, žinoma, nėra taip mažai, kaip jūs galite įsivaizduoti. Aš visiškai paremčiau tokį požiūrį ir e, rengdamas paskutinę e, pranešimo versiją taip ir elgsiuosi. Grįžtant prie pono e, Bostoko pastabų dėl Kipro turkų bendruomenės dydžio, iš tikrųjų E, gal ir nereikia apie tai kalbėti, bet kalbant apie ES e, lėšų veiksmingą panaudojimą, o jos naudojamos būtent e, tos bendruomenės, tos bendruomenės dydis galbūt ir būtų šiek tiek aktualus, bet jeigu jūs galvotumėte, kad tai neaktualu, į tą galima būtų atsižvelgti. Dėl didelės apimties projektų. Mes jau paminėjome, kad dėja didžiausias projektas nepasisekė. Ir e, tai vyko ne todėl, kad e, nepakako Europos komisijos pastangų ar dėl kitų trūkumų, bet dėl, to, bet dėl politinių sunkumų. E, komisija buvo pasirengusi tą problemą išspręsti, bet rangovas atsisakė, iš pradžių uh, armija atsisakė ten dalyvauti. Ir čia komisija iš tikrųjų gerai padirbėjo ir tai iš tikrųjų e, minima audito rūmo ataskaitoje eina kalba apie žemės nusavybės problemą, e, kad e, dauguma žemės Kiprė priklauso Kipro graikų bendruomeniai. Tad kalbant apie teisinius tekstus ir e, laikant Kiprą e, vieningą valstybę su zonomis, kur e, valstybė neturi pakankamos kontrolės, Šitam kontekste kalbam, tai bet koks didelio masto projektas susidurs su rizika. Ir čia turime labai aiškiai pasakyti, kad tai nėra programa, kuri būtų e, panašiai į kokią kitą programą, bet kur pasaulyje. Turiu pasakyti, kad e, kai kalbama apie pilietinę visuomenę, e, laisvą judėjimą, dingusių asmenų problemas, istorinių vietovių problemas, visose tose srityse tas projektas buvo labai sėkmingas. Ir čia reikia nu, nu, nulenkti galvą prieš Europos komisiją, kuris sugebėjo tą programą padaryti sėkmingą. Tačiau dėl e, dalykų, kurie yra susiję su Kipro problemos pačia esme, mes susidursime ateityje su problemomis bet kuriuo e, didesnio masto projekto atveju. Todėl mes turėtume susitelti ties tuo, kas e, E, iš patirties e, pasiteisino ir e, sutikčiau su tuo, ką pasakė ponas Bostokas. Kai kurios formuluotės mano pranešime tikrai reikia keisti. Aš manau, kad komisijos e, skiriamos lėšos ir kontroliuojamos auditorumų e, visų pirma yra skirtos vienam tikslui, tai yra Kipro suvienijimui. E, ir paskutinė pastaba, reaguojant į auditorumų pastabą ir Europos, <clears throat> Europos komisijos pastabas, E, e, visa ši veikla yra susijusi su paramos reglamentu. Tai yra trumpalaikė parama. Yra svarstumi įvairūs Kipro suvienimo scenarijai, bet aš nemanau, kad mums reikėtų žengti tuo keliu. Nereikia mums svarstyti tų scenarijų reikia daryti prielaidą, kad problema turi e, būti išspręsta kuo greičiau, nors jinai jau tęsiasi 28 metus. E, tad nereikėtų mums sustelti ties įvairiais Kipro suvienijimo scenarijais. Tad turime e, dirbti darydami prielaidą, kad susivienimas įvyks. Ta programa turi būti neutrali ir prisidėti prie e, suvienijimo. Aš suprantu, kad komisijai e, kyla problemų. E, rengiant ilgalaikės problemas, e, iškyla problemų su administraciniais gebėjimais ir taip toliau. Tačiau e, tų problemų pripažinimas neturėtų de facto pripažinti, kad reikia ieškoti Kipro, suvieni, e, Kipro suvienimo problemos ilgalaikio sprendimo. Kaip ir auditorumo ataskaitoje ir mano rengiamoje, rengiamame pranešime mes e, siūlome remtis paramos reglamentu, tai yra trumpalaikė priemonė, e, bet taip pat e, kalbėti apie bendrą finansavimą. Tad reikėtų teisės pagrindę siekti sąsajų tarp paramos reglamento ir biudžetinio finansavimo. O ar tai e, turėtų Ar e, Kipro suvienimas turėtų būti trumpalaikis ar ilgalaikis procesas, čia mūsų formuluotės turi būti labai atsargios, turime laikytis e, dviejų pagrindinių principų - sutartų formuluočių ir kiek galima susitelkti ties e, auditorumo ataskaitos tikslu ir nebandyti spręsti kitų problemų. Ačiū panas Kalfinui. Gavau skundą, kad nepastebėjau vieno kolegos prašančių žodžio. Pansonikas jo prašė, mm. taigi dar jam žodį suteiksiu, tačiau dabar labai prašau visų kolegų, kurie norėtų kalbėti Kipro tema, aiškiai pareikšti savo pageidavimą. Atrodo, kad daugiau tokių kolegų nėra, taigi ponai Sonikas tik žodį, po to, jeigu reikės, vėl ponai Kalfinai. Klausydamasis kompetentingų pranešėjo minčių ir padėties vertinimo pateikto pranešėjo noriu pabrėžti, kad e, iš diskusijų galima daryti išvada, kad būtina e, labiausiai e, užtikrinti tvarų finansinės pagalbos teikimą ir būtent kalbėdami apie daugiamatę finansinę programą turėtume į tai atkreipti dėmesį. Tikrai būtų sunku įsivaizduoti geresnį e, projektą už e, tą e, vandens valymo projektą, kuris dabar yra finansuojamas, buvo vandentvarkos projektą. Ir e, <clears throat> tiksliau vandens gėlinimo. Taigi labai gaila, kad e, dėl politinių priežasčių toks e, labai akivaizdžiai naudingas projektas negali būti gyvendintas. Ačiū ponai Sonikui. Ar auditorumo atstovai norėtų dar pareikštų poziciją dėl to. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. E, buvo kilę problemų su Turkijos kariuomenė dėl to vandens gėlinimo renginių projekto pirmame etape. Ir problema buvo išspręsta, kariuomenė leido tęsti darbus, tačiau tuo metu e, e, vyko didelis dėlsimas ir rangovas prarado susidomėjimą šiuo projektu. Rangovas buvo iš Kipro Respublikos ir po to buvo nuspręsta nustoti šį projektą finansuoti. Taigi, nepaisant to, turiu pasakyti, kad problemos su Turkijos kariuomenė vis, vis dėlto buvo išspręstos dėl šio projekto. Pirmininkas, ačiū. Ponas Kalfinas e, nenori daugiau kalbėti, taigi baigiame svarstyti šio pranešimo svarstymą ir turime dar galimybę teikti pakeitimus iki lapkričio 12 dienos, 12 valandos. Balsuosime dėl šio pranešimo 2012 m. gruodžio 6 dieną pagal numatytą planą. Dabar perkime prie kito darbotokės punkto. Neprieštaujate, kad e, svarstytume pono Staso pranešimą. Anksčiau nėra numatyta. Aš galiu padaryti tik e, pradėti svarstyti šį 13 e, specialią ataskaitą 2011 metų, tik tuo atveju, jeigu pranešėjas atvyktų į salę ir Šios ataskaitos tema yra mūtinės procedūros susijusios su pridėtinės vertės mokesčių vengimu. Prašymas ir palastas ir uh, už uh, e, auditorumus jau šį klausimą atsakingas ponas Martin Cvikl. Pirmiausia, steigčiau žodį auditorumų atstovams. Pone Cvikli, ar galėtumėte pristatyti ir apibendrinti jūsų nuomonę svarbiausius ataskaitos aspektus. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, pranešėjų, ponės ir ponai. Norėčiau trumpai pristatyti svarbiausius aspektus ir išvadas, siekiant užkirsti kelią PVM vengimui. Pasakyti, kad e, užkirsti kelią e, šiems procesams tikrai nėra įmanoma. Galiu tačiau pristatyti ir šio, e, šios ataskaitos poveikį. Manau, kad svarstydami pranešėjo pranešimus galėsime principė 42 procedūra e, yra taikoma siekiant e, na, gauti atitinkamas išimtis e, susijusios su PVM, jeigu tam tikros prekes ar gaminiai yra eksportuojami į kitą valstybę narę. Ir su šia procedūra yra susijusios dvi grėsmės. Pirmoji grėsmė yra ta, kad uh, importuojamos prekės bus paliekamos ir e, parduodamos e, valstybėje narėje, iš kurios jos turėtų būti importuojamos, nesumokant PVM. Ir todėl e, tinkamos mokesčius renkančios institucijos negaus mokesčių. Audito rūmai turėjo vertinti ir komisija ir valstybės narys yra nustačiusios uh, veiksmingą reguliavimo ir kontrolės mechanizmą siekiant užkirsti kelią PVM vengimui. Mes e, atlikdami savo darbą pasitelkime tam tikrą kontrolinį modelį, e, atitinkamos darbo grupės parengta, kuri dirba PVM vengimo srityje. Mūsų komanda apsilankėsi septyniose valstybės narėse - Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Slovenijoje ir Švedijoje, nes tose šalyse 2010 metais buvo 69 procentai visų importo apimčių pagal mano minėtą procedūrą. Mes atsitiktinė tvarka pasirinkome 30, nuo 30 iki 40, 47 procedūrų, iš viso buvo 100 ir, jų, ir jas tikrinome. Pirmiausiai stengiamės nustatyti, kokiu praktiku laikosi valstybės narės kontroliuodamos atitinkamos procedūras ir taikydamos PVM išminti išimtis ir taip pat siekiame patvirtinimo dėl to, ar iš tiesų e, atitinkami gaminiai buvo eksportuoti į 21 šalį pagal mūsų turimus dokumentus, kokias e, išvadas padarėme. Pirmoji išvada buvo ta, kad valstybės narės neužtikrina visų taisyklių laikymosi, pagal kurias būtų galima teikti PVM arba taikyti PVM išimtis, taip pat kompetentingos mokesčių tarnybos neturi galimybės, remdamasi turimą informaciją, užkirsti kelią PVM mokėjimo vengimui. Mes taip pat e, stengiamės apskaičiuoti e, PVM vengimo apimtis ir savo ataskaitą pateikime bendrąją patiriamos žalos sumą, kurią įvertiname 2009 metais 2,2 milijardais eurų. Taip pat stengiamės įvertinti e, santykinę šios žalos dalį ir ji atitiko 29 procentus bendros PVM sumos. Komisija Tuo tarpu raginam, ragindama taikyti geriausią teigiamą patirtį, remiantis galiojančiais teisės aktais atitinkamos PVM direktyvos 143 trečiojų straipsnių, manau, kad turime dėti daugiau pastangų, nes e, galiančias taisyklės neužtikrina galimybių muitinės tarnyboms veikti iš vien taip, kaip jos turėtų veikti. Arba informacija e, kuria disponuoja muitinės tarnybos, ne visuomet e, pasidalinama su atitinkamu valstybių, kurias eksportuojamos prekės mokesčių tarnybos. Ar remdamėsi savo e, atliktų auditų pateikime aštuonias rekomendacijas, e, kurias dabar norėčiau sutelkti į tris esminius aspektus siūloma valstybėms narėms pradėti keistis visą būtiną informaciją importo procedūros laikotarpiu. Tokiu būdu atitinkamos mokesčio tarnybos būtų uh, informuojamos apie galimas e, PVM mokesčio apimtis, kurių galime tikėtis iš importuojamų prekių, siekiant sumažinti arba nustatyti rizikos profilį ES lygmenių, reikėtų atlikti atitinkamus e, transportavimo patikras, e, imtis kitų priemonių ir užtikrinti galimybę automatiškai keistis informaciją susijusią su tam tikrais rizikos aspektais, taigi reikia sukurti tam tikrą išankstinio įspėjimo e, sistemą, taip pat reikia paraginti tarybą patvirtinti PVM direktyvos e, pakeitimus e, ir nustatyti atitinkamos institucijos, kurios būtų atsakingos už nesurinkamus PVM mokesčius, už importuojamas prekes. Taip pat mums džiugu, kad savo pranešime ponas Tas pritarė visoms mūsų rekomendacijoms ir pasiūlymui pakeisti atitinkamą PVM direktyvą ir e, joje esamas e, nuostatas susijusias su e, bendra atsakomybė. Aš manau ir tikiuosi, kad <clears throat> po to, kai gruodžio mėnesį Pastarų metų buvo paskelbta atitinkama ataskaita Maltos, Portugalijos ir Slovenijos institucijos kompetentingos e, užsakė e, panašų auditą e, savo valstybėse narėse pagal, kad vertintų padėtį susijusią su 42 muitinės procedūra ir uh, Dabar e, toliau yra komisija raginama papilti naujus teisės aktus. ECOFIN taryba kovo mėnesį atkreipė dėmesį į mūsų rekomendacijas ir patvirtino su pozicija, kad būtina imtis papildomų priemonių siekiant pagerinti šios procedūros taikymą ir taip pat valstybės narės raginamos toliau išlikti budriomis siekiant užtikrinti, kad nebūtų vengiama mokėti PVM mokestį pagal 42 muitinės procedūrą. Savo e, ataskaitoje mes e, raginame stiprinti Eurofi, Eurofisk tinklą, kuris taip pat e, dirba šioje srityje. Galime pastebėti nemažai įdomių tendencijų apibendrinant ir darant išvadą, ar pagal ataskaitos pavadinimą e, galima e, nustatyti PVM vengimą pagal 42 mūtinės procedūrą ir užkirsti kelią. PVM vengimui savai suprantama, kad atsakymas yra neigiamas, tačiau mes e, rengsime tolimesnę ataskaitą ir sieksime, kad taikant geriau ir tinkamai 42 mūtinės procedūrą būtų galima užkirsti kelią PVM vengimui, e, nustatyti PVM vengimą daug veiksmingiau. Ačiū, dabar steikime žodis pranešėjui. Dėkoju. Kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti audito rūmams. Mūsų bendradarbiavimas buvo labai geranoriškas ir aš manau, kad ataskaita yra labai gera, praktinio pobūdžio. Tiesiog yra išryškinamos problemos ir yra pateikiamos septynios labai apčiopiamos rekomendacijos. Taigi, iš principo darbas atliktas puikiai ir sveikinu auditorumus, bet galbūt e, būtų pravartu pristatyti kontekstą. Išgyvename finansinę ekonominę krizę ir daug valstybių narių bando taupyti lėšas, mažina finansavimą. Žinome, kad sukčiavimas, dėl sukčiavimo 250, tarp 220 ir 250 milijardų eurų yra prarandama ir mes čia vertiname PVM sukčiavimo atvejus. Tai yra daugiau negu 4 milijardai eurų. Taigi, tokiu būdu suprantame, kiek rimtai yra ta problema ir reikia iš, tik, iš tikrųjų patikrinti egzistuojamas taisyklės ir matome, kad 2009 metais iš tiesų buvo daug prarasta lėšų dėl sukčiavimo. Ir tai reiškia, kad reikia imtis tolesnių veiksmų, nes kažkas neveikia ir reikia imtis veiksmų. Dėl to šis pranešimas yra labai svarbus. Savo pranešime aš akcentuoju tuos dalykus ir paminiu Europos komisijos finansuotą studiją kur PVM deficitas tai yra skirtumas tarp to, ką teoriškai turėtų surinkti valstybė narė ir ką realiai jį surinka, yra 12 procentų. Pietinėse valstybėse narėse žinome, kad susidūrėma su didžiulėmis problemomis ir ten procentas yra dar didesnis - 30 procentų Graikijos atveju, 22 procentai Italijos atveju. Tik situacija iš ties e, liūdna. Dėl to mes sveikiname auditorumo ataskaitą išskaistomis rankomis ją sutinkame. Audito rūmų ataskaitoje yra išdėstomos problemos dėl taisyklių, teigiama, kad taisyklės turi būti tobulinamos ir taip pat audito rūmai kalba apie tai, kad reiktų kažką daryti ir dėl muitinių patikrinimų. Ten irgi išvelgiama trūkumų, dokumentai nėra tvarkingi, taigi ten irgi yra bėdų. Taip pat tvirtiname, kad PVM surinkimas nesikeitė jau eilę metų. Žalioji knyga buvo parengta tuo klausimu ir buvo tolesnių veiksmų. Apie tai aš ir kalbu savo pranešimo projekte. Aš pradėjau, turėjau labai įdomias diskusijas su mokesčių, muitinių generalinių direktoratų pareigūnais ir jie man pateikė tokių dalykų, kuriuos reiktų padaryti sąrašą. Taigi aš labai norėčiau, kad ir jie galėtų pasisakyti ir pasakyti, kokiu apčiopiamu veiksmu buvo imtasi ir ką ketinama dar daryti ateityje. Taigi aš teikiu, kad, teigiu, kad per gan trumpą laiką, per 2013 metus, turime imtis tolesnių veiksmų tam, kad realiai galėtumėme įvertinti kas vyksta ir kokie yra poslinkiai, tam, kad audito rūmų užsakytos pastabos ir tie veiksmai, kurių ėmėsi atskiros valstybės narės, kad tie veiksmai persikeltų į ES lygmenį. Taip pat mielai išklausyčiau ir komisijos atstovų, kad jie papasakotų, kokių yra galimybių sustiprinti Eurofisk Žinau, kad yra nevyriausybinė struktūra, ne visos valstybės narės joje dalyvauja, bet gal yra būdų, kaip būtų galima valstybės narės įtikinti, kad jos aktyviau įsitrauktų į tos struktūros veiklą. Kad aiškiau būtų suvokiama situacija dėl 42 muitinės procedūros įgyvendinimo. Na ir šalia tų septynių rekomendacijų, kurias išsakė audito rūmai, viename iš mano pranešimo punktų yra kalbama apie atsakomybę, prekybininkų atsakomybę, ypatingai atliekant atitinkamus sandorius, jeigu yra vėluojama, jeigu yra pateikiama netiksli informacija, tuomet tikrai kažką reikia dėl to daryti ir aš norėčiau ypatingai jūsų dėmesį į tai atkreipti ir norėčiau, kad Europos komisija tam skirtų pakankamai dėmesio ir pateiktų pasiūlymų, kaip būtų galima išvengti tokių problemų, kaip būtų galima su jomis kovoti. Na ir aš tikiuosi, kad komisijos atstovai sureaguos į tai, ką sakė audito rūmai ir į tai, ką aš pasakiau. Ačiū pranešėjai, taip ir elgsimės, tačiau norėčiau paprašyti tų kolegų, kurie nori duoti klausimus komisijai, tą padaryti. Kolega Gairis norėtų. Tačiau tik pakomentuoti, o ne klausimą užduoti, ar kas nors norėtų paklausti komisijos, nėra norinčių, taigi prašau dabar pareikšti savo poziciją komisijos atstovą. Tai yra panas Miroslav Zilinski, mokesčių generalinio direktorato atstovas. Prašau. Much, Mr. Dėkuoju, ponia pirminkė. Pirmiausia, pasakysiu, kad mes atidžiai išstudijavome pranešimą, priėmėme teikiamas rekomendacijas ir kai kurį darbą jau ir nuveikėme. Žinoma, nėra labai malonu girdėti, kad kai kurios dalykus reikėjo padaryti e, anksčiau, Tačiau e, tiek teisėkuros, tiek įgyvenimo lygmenių ne visada galima labai sparčiai veikti. Draugė su manim e, čia yra atvykę keletas e, kolegų. Aš pats pakalbėsiu apie muitinės pusę, o paskui um, uh, kitą kolegą pabandysiu paprašyti pakalbėti apie PVM. Kalbant apie būtinės 42 e, procedūrą, tai kiek mes suprantame iš rekomendacijų ir anksčiau taip galvojame, kad iš mūtinės požiūrio taško didžiausia problema buvo ryšys tarp mūtinės ir mokesčių institucijų. Na ir po to, kai viskas atlikta, iškyla e, procedūrų, praktinių procedūrų valstybėse narėse kontrolės problema. Taigi, Žvelgiant iš muitinės požiūrio pusės 2009 metais, gruodžio mėnesį, komisija ir e, valstybės narės m, mm, nusprendė integruoti PVM e, numerius e, muitinės deklaracijose. Taigi tokie numeriai e, tų asmenų, kurie e, dalyvauja 42 procedūroje, turėtų būti įtraukiami į mūtinės deklaracijas, pasinaudojant e, specialiais kodais. Taigi importo tipas, e, adresatas ir taip toliau, visa tai jau buvo įtraukta į 42 procedūrą. Paskui šis metodas buvo įtrauktas E, į pakeitimus e, komisijos šių metų 756 e, reglamente. Tada, po to, kai išanalizavome auditorumų ataskaitą, mes dar kartą pakartojame tai, kas jau egzistavo teisėje, bet galbūt nebuvo visiškai aiškiai išdėstyta. Taigi, net ir šiek tiek rizikuodami, kad e, mes pa, pakartosime tas pačias teisinės nuostatas, mes dar kartą labai aiškiai pasakėme, kad e, e išdėsime tas nuostatas, kad e, visiems, kurie dalyvauja tose procedūrose, tas procedūras labai aiškiai suprastų. E, Na, o kalbant apie įgyvendinimą, stengiamės e, gerinti ryšį tarp muitinės ir mokesčių pareigūnų konkrečioje valstybėje narėje. Mes negalime pakeisti sistemas, negalime sumaišyti muitinės ir mokesčių sistemų. Tad e, mes tiesiog e, akcentuojame tą sąsąją, kuri yra E, atskiroje valstybėje narėje ir raginame e, kolegas iš PVM pusės e, geriau koordinuoti savo veiksmus E, iš PVM pusės taip pat buvo imtas ir daugiau iniciatyvų, tad e, jums leidus, e, ponė pirminkė, norėčiau, kad dabar žodį perimtų mano kolega Tomas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Keletą bendrų pastabėlį iš mano pusės. Aš mokesčių generalinėme direktorate atsakau už bendradarbiavimą PVM srityje. Mes labai rimtai žiūrime į sukčiavimo problemas PVM srityje ir apskritai e, į sukčiavimą mokesčių srityje. E, pastarojo laiko komunikate mes labai aiškiai išdėstėme tai, ką reikėtų daryti, siekiant užkirsti kelią mokesčių sukčiavimui. E, taigi mes imamės reikimų veiksmų, jeigu yra būtinybė, teikiame taip pat ir pasiūlymus e, dėl naujų teisės aktų. E, bet mes turime skirti komisijos vaidmenį ir atsakomybę nuo valstybių narių vaidmens. Ne mes esame atsakingi už PVM surinkimą, tai yra valstybių narių reikalas. E, mūsų reikalas yra sukurti mechanizmus, kurie leistų įvairių valstybių narių mokesčių institucijoms e, veiksmingai bendradarbiauti. Tai yra labai svarbu, siekiant išsiaiškinti, kas už ką atsako. Dabar grįžtant prie 42 procedūros. Mes e, puikiai suvokėme, kad toje procedūroje buvo tam tikrų silpnų vietų. Ir dabar grįžtant prie to, ką paminėjo auditorumai, mes priėmėme ir pataisėme e, atitinkamus teisės aktus, e, užtikrindami, kad tos prekės, kurios yra importuojamas pagal 42 procedūrą, atsispindėtų e, PVM duomenų bazėje, kuri leidžia keistis informaciją. Taip pat tos institucijos, kurios konkrečiai dirba PVM sukčiavimo srityje, e, mes e, ypatingą dėmesį išskyrėme 42-ai muitinės procedūrai. Reikia pasakyti, kad komisija nėra Eurofisk narė, e, jau buvo paminėta, kad tai, kad tai eina kalba apie tam tikrą uh, tarp vyriausybinę sąrangą, kur mes tik tai teikiame logistinę paramą, tačiau stengiamės ten dalyvauti, kiek tai yra įmanoma ir užtikrinti, kad egzistuos tokios sistemos, kur Eurofiskas galės, galėtų veikti kuo veiksmingiau. Tačiau noriu dar kartą pabrėžti, kad valstybės narės gana sąmoningai taip sukonstravo Eurofiską, kad e, galėtų apriboti tam tikras komisijos galės. Vienas iš dalykų, kurį Eurofisk gali nuveikti 42 e, procedūros kontekste, yra rizikos profiliavimo e, sritis ir iš tikrųjų tai jie daro ir mes žiūrėsime, kad tai vyktų tinkamai. E, dėl kitų dalykų mes pritartume parlamentui, ypatingai kai kalbama apie valstybių narių laisvanorišką dalyvavimą Eurofisk E, veikloje. Iš tikrųjų, tai yra laisvanoriškas dalykas, e, jokios prievalės čia nėra. E, taigi, tokį Europos parlamento pasiūlymą mes sveikiname. Audito rūmų paminėjimas dėl naujo teisės akto, dėl uh, bendros ir atskiros atskaitomybės, tai tas teisės aktas jau yra pateiktas taryboje ir ten yra jau ilgą laiką, bet kol kas mums nepavyko, kad jisai būtų priimtas. Na ir pagaliau dėl tolesnio darbo. Aš e, jau minėjau, kad šiuo klausimu mes tengiamės e, teikti ataskaitas, ko galima dažniau. E, vis tik e, kai kurios e, pranešimo projekte teikiamas rekomendacijos nėra, nėra labai realistiškos, mes neturime išteklių, kad galėtume teikti ataskaitas kas, šešis, kas, kas kiekvieną mėnesį ar kas šeši mėnesiai. Mes tačiau esame parengę klausimyną šioje srityje ir klausėme, E, konkrečiai e, kokių valstybės narės yra ėmėsi priemonių 42 muitinės procedūrai įgyvendinti. Visų pirma, kad būtų užtikrintas tiesioginis, e, tiesioginė prieiga prie tų muitinės PVM mokėtojų kodų. E, iš tikrųjų, e, kai mes atliksime atitinkamą studiją, mes e, pateiksime Jums ataskaitą, kiek sugebėjome įgyventi rekomendacijas dėl mūtinės procedūros numeris 42. Tiek, ponė pirmininkė. Yeah, thank you very much. Uh, now I have... Ačiū. Vienas kolega nori pasisakyti, ponas Gairis. Danke, Herr Präsident. Ačiū, pirmininkė. Man svarbu dar kartą konstatuoti šios specialiosios ataskaitos svarbą ir pabrėžti tą politinėme kontekste, į kurį šiuo metu esame patekę, padaryti atitinkamas išvadas, taip pat svarbu. Anksčiau vykusiuose diskusijose dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo galbūt nepakankamai atkreipiau į tai dėmesį, tačiau man labai rūpėtų, kad dabartinėmis aplinkybėmis, kuomet vyksta atviros diskusijos tarp parlamento ir komisijos bei valstybių narių, būtų atsakoma ir į klausimą, kiek pinigų ES gaus tam, kad pasiektų savo tikslus ir kad užtikrintume, kad tos lėšos, kurios dabar priklauso ES ir PVM yra vienas iš ES biudžeto pajamų šaltinių, kad tas, tomis lėšomis būtų tinkamiausiai pasinaudojamas. Aš manau, kad e, tokiu būdu būtų galima daryti tam tikrą spaudimą valstybėms narėms, siekiant ES užsitikrinti nuosavus išteklius. Ir kad e, joks aplaidumas nebūtų toleruojamas. Batas minėjo apie tos 2,2 milijardus prarastų lėšų ir tai tikrai nėra mažai. E, šią, šią sumą pasitelkus būtų galima tikrai daug nuveikti, todėl aš raginu kolegas svarstant komisijos biudžeto vykdymą būtų e, prašoma iš komisijos e, suteikti daugiau duomenų apie nuosavas lėšas, e, apie kurias auditorumų ataskaitoje nedaug kalbama ir reikia paraginti komisiją pristatyti priemonės, kurias pastokus būtų galima optimizuoti ES pajamas. Mano vertinimu ir e, e, Taip pat atsižvelgiant į Barto anksčiau parinktą pranešimą, manau, kad būtina imtis veiksmų siekiant tų tikslų, apie kuriuos minėjau. Pirmininkas klausė, ar dar yra norinčių kalbėti. Pone Greslė pritarė. Dabar žodis pabaigai suteikiamas pranešėjų. Labai trumpai Aš atsižvelgiu į komisijos reakciją. Į mano realistišką klausimą, kurį iškeliu pranešime, taip pat atsižvelg, atsižvelgiu į tai, kad 12, 12 straipsnio ataskaita šiais metais pasirodys. Ir 42 straipsnio reglamente yra keliami atitinkami klausimai. Taigi, jeigu jūs galėtumėte perduoti tai biudžeto kontrolės komitetu, kai tas darbas bus perduotas, tai aš manau, kad tai bus puikia alternatyva mano pirminiam pasiūlymui išdėstam pranešime. Pagrindinė mintis mano vertinimu yra daryti spaudimą, kad būtumėme informuojami, kad žinotumėme, kas vyksta valstybėse narėse. Jeigu tą padarysime, viskas klostysis neblogai. Ja, dem kann ich nur zustimmen, was. Galiu tik pritarti šiam pranešėjo teiginiui. Turime užtikrinti, kad lėšos nebūtų prarandamos ir panaudojamos kuo veiksmingiau. Dėkoju auditorumams ir komisijai. Pakeitimo teikimo terminas baigėsi 2012 lapkričio 12 dieną 12 valandą. Baigime svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Liko dar vieną informaciją jums pranešti. Tai yra, dar svarstysime vieną darbo tokias punktą iki pietų pertraukos, tai yra deleguotieji aktai. Ir noriu Jūs informuoti apie tai, kad Europos parlamentas 2012 spalio 29 dieną gavo skirtingas Tarpinės versijos dėl komisijos deleguoto reglamento, dėl Europos planų tarybos reglamento, dėl sąjungos bendram biudžetui taikomų finansinių taisyklių, taikymo taisyklių. Tai reiškia, e, deleguotosius aktus e, taikomas biudžeto sandarai kuriuose numatoma, kokiu taisykliu tvirtinant biudžetą turi laikytis Europos parlamentas. Tas taisyklės buvo patvirtintas taip pat taryboje bei per Strasbūro sesiją. Pavyzdžiui, Euratomo reglamentas 1666, taip pat 2012 metų parlamento tarybos reglamentas dėl sąjungos bendram biudžetui taikymo finansinių taisyklių ir 2002 metų 1605 e, Euratomo reglamentas, kurios įsigalios nuo 2013 sausio pirmos dienos. Siekiama, kad šie deleguotieji teisės aktai būtų paskelbti per šios dienos posėdį ir remiantis atitinkamomis sutarties dėl ES veikimo nuostatomis, Europos parlamentas ar taryba galėtų pareikšti savo pastabas dėl deleguotų teisės aktų taikymo. Terminas baigėsi po dviejų mėnesių. Taigi laikas eina. Jis pradėjo galioti nuo to laiko, kai deleguotai teisės aktai buvo išversti visos visas kalbas ir tas buvo padarytas spalio 29 dieną, taigi tiek biudžeto, tiek biudžeto kontrolės komitetai yra atsakingi. Ir mes turėsime pagal 51 darbo tvarkos taisyklių straipsnį taikyti ir vadovauti šiais deleguotais teisės aktais. Taigi noriu atkreipti komiteto narių dėmesį, kad prasidėjo dabar tas terminas, ar kas nors norėtų kalbėti, biudžeto komiteto pirmininkė, kolegė Grėslė, prašau, aš noriu pavaduoti kolegą Revelinį, nes jis sėdi kažkokiam lėktuve, kuris skrenda nežinia kur, tačiau tikiuosi, kad jis kada nors ir Briuselėje nusileis. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad uh, su komisija dėrėjomės dar svarstydami biudžeto sandarą ir deleguoti teisės aktai atliko pakankamai svarbu vaidmenį jau ne vieną kartą. Manau, kad darbo grupės kontekste taip pat reikėtų svarstyti ir skaidrumo klausimą susijusiu su subsidijų gavėjais ir 121 deleguotų teisės aktų straipsnėje yra numatoma, kad atitinkamos institucijos interneto svetainėje turi būti skelbiami ES paramos gavėjai o jeigu paramos gavėjai yra fiziniai asmenys, tai jų adresas neturi būti skelbiamas, o tik tai šalis, iš kurios jie yra kilę. Aš manau, kad tai būtų žingsnis atgal, tačiau norėčiau atsiklausti ir jūsų nuomonės bevertinimo. Šiuo metu yra nustatyta, kad pagal NATS 2 e, fizinių asmenų paramos gavėjų atviras skelbiamas bent jau jų regionus. Tačiau gyvenamoji vieta, adresas nėra skelbiamas. Pavyzdžiui, mano kaimyno atveju parašyta, kad e, tas asmo yra Hans Heber ir jis yra kilęs iš šiaurės Württembergo arba tame regione gyvena po šekė mm, bylos, aš manau, kad ir atitinkamo komisijos interpretavimo čia prarandame nemažą dalį skaidrumo. Ir man būtent dėl šios nuostatos kyla daugiausiai sunkumų. Visos kitos nuostatos yra priimtinos, tačiau dėl e, šito tikrai norėčiau, kad e, E, išsameu panalizuotumėte 21 deleguotų aktų straipsnį, taip pat biudžeto sandaros 305 straipsnį, pareikš savo nuomonę, kitą savaitę bus darbo grupės posėdis. Ar kas nors norėtų kalbėti dar šio klausimu? Niekas, ačiū už svarbę informaciją. Ne, yra norinčių kalbėti, praleidau komisijos atstovą. E, pone O jūs pagėdavote, kad komisija pareikštų savo nuomonę, tai kadangi komisijos atstovai yra salėje, tai galėtų tą nuomonę pareikšti. Mm, e, Tengi, e, pirmininkas sako, kad aš ne visiškai supratau teisingai ponas Grėsės pagėdavimą, tačiau galbūt komisijos atstovai galėtų pristatyti savo poziciją. Mane informavo, kad priežastis e, to, ką paminėjo ponė Greslė, yra ta, kad e, e, Teisingumo rūmai neleidžia skelbti tokios informacijos, todėl komisija ir pasirinko naudoti NATS e, lygį 2, o ne trečią ar ketvirtą, kad galima būtų įvardinti, kuris asmuo gavo ES finansavimą. Mums atrodo, kad tai vis dar atitinka teisingumo rūmų sprendimą, o žengti toliau reikštų tam tikrą riziką, kad teisingumo teismas vėl mums pareikš, kad mes negerbėme tų principų, kurie atsispindi teismo sprendime. Vis tik tai galbūt būtų nebloga mintis vėl surenkti atvirą diskusiją šiuo klausimu, kad galima būtų atsižvelgti į rimtus ponios greslė būkštavimus. Dėkoju. Ar tai jūs tenkina? Ne, netenkina. Aš manau, kad e, jeigu žengėte atgal, tai sunku tokius žingsnius bus paaiškinti. Aš e, tikrai nenorėčiau įsivelti į kovą su universitinėmis organizacijomis, kurios e, kaltins mus. Todėl e, mes turėtume žiūrėti į rezultatą. Aš suprantu, ko siekia komisija, kad būtų draudžiama informacija apie fizinius asmenis, E, tai ir čia aš tikrai dar turėčiau pažiūrėti, ką pasakys šiuo klausimu duomenų apsaugos pareigūnas, pirmininkas. Matome, kad e, mūsų pranešėja ar pranešimo bendrautorė vis dar yra užsispyrusi. Dėkoju jai. E, šio ryto posėdį baigime, o tęsime posėdį trečią valandą po pietų šioje salėje.